Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Tienen ante ustedes el orden del día. Labą dieną, atrodo nieko nėra, pakeitimų jokių nėra darbo tvarkėje. Jeigu norite, dar laukiame ponios vežė, tačiau galėtumėm pradėti nuo pranešimų. En primer lugar, eh, quisiera. Pirmiausia, pakomitečio vardu norėčiau išreikšti e, užuojautą dėl žuvusiųjų ir sužeistųjų Ekvadore. Dabar e, gana greitai demonstruojamas yra tarptautinių mastų solidarumas, tačiau manau, kad mums taip pat reikėtų ir dėrėtų pareikšti savo solidarumą. Sol, e, e, Ekvadoro žmonėms. Vakar buvo Rifilė Rajūnus išlaisvinti, dėl tų žmonių mes kovojome parlamente Jau pusantrų metų, beveik dviejus metus, na ir galų gale jie buvo išleisti iš kalėjimo. Prieš keletą mėnesių šiandieną susitiko su, ponė, e, su jo, jų dukra Dinara, kuri ne vieną kartą buvo su mumis, dabar e, jiems reikia medicinos pagalbos, bet svarbiausia, kad jie laisvi. Ir jie yra kaip tik tai savo šalių e, medikų rankose. Praeitą savaitę rez, tris, tris skubios er, rezoliucijos buvo priimtos dėl Pakistano, dėl Hondūro, e, dėl žmonių teisių padėties. Tikriausiai žinote, kad šiandien po pietų mūsų klausimų metu bus šnekama apie sunkę situaciją dėl žemės grobimo ir dėl uh, E, daugelio žmonių teisų pažeidimų. Turėsime susitikimą su Iha Estakaseres, ji jau tapo žemės ir žmonių orumo gynimo simboliu. Ir kaip tik tais galės, galėsime su ją pasidalinti uh, mintimis, jį pristatys situaciją Hondūre, mums susidaro toks įspūdis, kad per paskarasias kelias savaitės situacija netgi pablogėjo. Taip pat parlamentas e, priėmė rezoliuciją dėl Nigerijos ir E, yra ir kitų klausimų, kurie liečia labai tiesiogiai mūsų darbą. Tai yra pranešimai 2015 metai, e, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, situacija dėl e, situacijos viduržymio jūros regione ir priemonės iš ES pusės bei strategija, ES strategija dėl Centrinės Azijos. Šiandieną ryte turėsime pirmiausiai pasišnekėti apie ponios Veržia pranešimo projektą apie trečiųjų šalių, e, apie žmonių teisų padėtį trečiosiuose šalyse. Sveikinu ponę Veržia E, dėl to, kad atliko tokį darbą ir e, dėkoju jai, kad sutiko tokį pranešimą atlikti. Dabar duodu, suteikiu žodį jai. Prašau, ponė Veržyje. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Buvo šiek tiek problemų dėl e, eismo. Net nežinau, ar. Uh, kalbėdama apie blogas naujienas, papasakojote apie laivą, kuris apsivertė viduržėmio jūroje ir žuvo 400 žmonių. Todėl norėčiau ir dėl šių žmonių, vyrų, moterų, vaikų pareikšti užuojautą. Dar nežinome, kas įvyko. Daugiau, daugiausia žmonės, e, kurie vyko tuo laivu, buvo iš Afrikos, iš Somalio ir Sudano. Taigi manau, kad e, situacija šiuose šalyse uh, yra būtent mūsų pranešimo centrinė tema. Norėčiau padėkoti pirmiausia visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais jau ne vieną kartą susitikau tiek kolektyviai, tiek individualiai. Norėčiau padėkoti už visus pakeitimus dėl šio pranešimo. Mes turi, gavome 300 pakeitimų. Manau, kad dar turime šiek tiek darbo atlikti ir rasti galų gale konsensusą. Aš jau sudariau apie 20 kompromisų, norėčiau padėkoti sekretoriatui e, ir visiems bendradarbiams iš mano frakcijos, kurie tame darbe dalyvavo. Manau, kad mes galėsime pasiekti kompromisų didžiąją daugumą atvejų kuriuos aptarinėsime, jeigu visi dėsime pastangas tą linkme, nes manau, kad visi e, norime, kad šis pranešimas e, būtų, pasiektų ko, ga, ko galima geresnį konsensusą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios punktus. Jūs pasakėte, ponė pirmininkė, kad plenarinėme posėdyje E, buvo priimtas pranešimas dėl ES migracijos politikos. E, to pranešimo tikslas nėra kartoti tai, kas jau buvo priimta parlamento, tačiau susitelkti ties migracijos problemomis bei žmogaus teisų problemomis trečiosiose valstybėse už ES ribų. E, pasižiūrėti, kokia yra bendra situacija dėl tų migracijos klausimų. Būtent tai buvo paaiškinta konstatuojamosiose dalyse. E, pasižiūrėti, kaip pažeidinėjamos žmogaus teisės ir pasižiūrėti, kaip užsienio ES politika galėtų teigiamai įtakoti e, šiuos žmogaus teisų pažeidimus. Taigi keletas problemų lieka, tačiau jau pasakiau e, šešėliniams pranešėjams, tai e, tos problemos e, yra susijęs su ES politika, jie, e, jos turi būti pritaikytos, e, kai kas turi būti pritaikyta ES, bet ne trečiosioms valstybėms, todėl norėčiau, kad mes padiskutuotume tą temą. Aš esu gana optimistiškai nusiteikusi mes susitiksime trečiadienį, kitą trečiadienį ir tada pašnekėsime pirmą kartą apie tuos dešimt kompromisų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, pageidaučiau, jog kompromisai būtų surašyti prancūzų kalba, nes mano darbo kalba yra būtent prancūzų, todėl norėčiau, kad pakeitimai būtų išsiuntinėti prancūzų ir anglų kalbomis. Bet norėčiau, kad viskas būtų surašyta prancūziškai vis tik tais, nes kita kalba negu prancūzų, kad e, galėčiau aiškiai išsisakyti ir aiškiai suprasti, aš negaliu. Kągi dabar suteiksiu žodį uh, šešėliniams pranešėjams. Norėčiau pasakyti jums, ponė Veridžija, kad dėja neįmanoma visko padaryti prancūziškai. Žinau, žinau, sako pirmininkė, bet tai yra mano darbo kalba, prancūzų kalba. Aš nežinau, kaip šituose namuose reikia dirbti 24 darbo kalbos. Tai yra minimalus dalykas, tegul būna gerbiama parlamentarų kalba, man jau sunku dėl to, kad mano pradinis pranešimas buvo pataisytas, mano prancūzų kalba buvo pataisyta, man sunku su tuo sutikti. Aš manau, kad vis tik tais yra tam tikros ribos, kalbant apie kalbų klausimą šiuose rūmuose. Mes problemų neturime. Turime anglišką versiją, aš norėčiau dirbti su prancūziška versija ir aš norėčiau, kad prancūziška versija būtų oficiali, nes aš nemoku, nežinau tiksliai su kuo aš sutinku ir su kuo aš nesutinku, kai man pateikiamas pranešimas kitaip negu prancūziškai. Visiškai sutinku, sako pirmininkė su jumis, aš taip pat e, esu auka anglų kalbos primetimo. Mm, tai yra viena iš sąlygų, kuri man buvo pasiūlyta, e, primesta e, prieš pradedant eiti pareigas. Pare, bet sekretoriatas man pasakė, tiesiog nėra laiko išversti jūsų pranešimą, kadangi praneši, e, posėdis trečiadienį. Dėl to aš e, visiškai nežinau, ką daryti. Aš jums norėčiau pasakyti, kad esu tokios pačios problemos auka. Aš dirbsiu prancūziškai. Jūs darykite kaip norite, aš dirbsiu prancūziškai. Sutinku, sako pirmininkė, kągi, pažiūrėsime, kaip tą problemą įveikti, tačiau e, tai yra tikrai apgailėtinas dalykas ir norėčiau suteikti, ką čia kamodinį žodį iš e, liaudės partijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. Su šiuo pranešimu aš manau, kad pranešimas tikrai buvo Su pranešimu buvo nelengva dirbti, taigi aš norėčiau taip pat pasakyti, kad pateikiau pakeitimus, kai, e, kai kurie tie pakeitimai yra sutikti tai sutel, nebūtinai sutelkti su ES santykiais e, su trečiosiomis valstybėmis, e, jie yra nukreipti į migraciją, bet būtent apie tai šneka šnekama pranešime. Dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip mes dirbsime su tais pranešimais. Kol kas negavau kompromisų, taigi galiu, e, negaliu nieko pakomentuoti, jeigu darbas bus pastatyt, pristatytas prancūziškai, tai. tai Tai tikrai dėl to nesikausiu. E, tai yra darbo kalba ir e, parlamentarai turi teisę kalbėti savo darbo kalbą. Kita trečiadienį su šešėliniais pranešėjais jau būsime viską aptarę. Aš e, kitą trečiadienį pateiksiu pateik pakeitimus. Nelabai daug laiko turime, tačiau vis tik tais manau, kad e, mes galime susidurti su logistiniais sunkumais. Aš dirbsiu su pranešėju ir pranešėjais šešėliniais pranešėjais, kad galų gale e, sutvarkytumėm tą pranešimą. Ir paskutinis komentaras. Šis pranešimas e, buvo toks pranešimas, su kuriuo buvo be galo sunku pradėti dirbti. E, sunkumų buvo daug, iš tiesų reikėtų įsitikinti, kad e, trečiųjų šalių aspektas bus atskirtas nuo aspekto santy, dėl, dėl santykių su trečiosiomis šalimis. Tikriausiai reikėtų, reikėtų pasišnekėti apie priežastis ir pasiekmes susijusias su e, migracija ir norėčiau, kad ta tema išliktų. E, gali atsitikti taip, kad e, pranešimas bus per platus, kad kiti komitetai sukels problemų su galutiniu balsavimu, tačiau, bet vis tik tais džiaugiuosi, kad dirbau su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Dėkoju, ponė Rodrygės. E, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą portugališkai. Dar aš parebens, eh, senjora deputada Veržė.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 ne vienas pakeitimas, e, bet tie pakeitimai bus e, apipavydalinti tik tais kitą savaitę, kol kas dar nėra jokių pranešimų, kurie buvo patvirtinti, bet kokiu atveju mes suprantame, kokios yra mm, migracijos priežastys ir kalbant apie tas e, priežastys, vis tik tais reikėtų pakalbėti apie tai, kaip užtikrinti trečiųjų šalių migrantų žmogaus teisų gerbimą. Vis tik tais mes žinome priežastis, kodėl taip atsitinka. E, man patinka, kad pranešime yra kalbama apie ideologinius dalykus ir kad gana lengvas pasiekti kompromisų. Mes kalbame apie mokymą, apie trečiasią šalis, apie trečiųjų šalių mokymą, uh, kaip priimti piliečius ir taip pat kalbame apie priemonės, kurios skiriamos kovai su priekyba žmonėmis, apie moterų, apie vaikų padėtį, e, apie LGBT e, žmonių padėtį. Žiūrint iš mano e, perspektyvos, visa tai turėtų būti įtraukta į migrantų teises. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad kitą savaitę galėsime pasiekti geriamą, e, pasiekti tinkamą tekstą dėka visų pakeitimų, kurie bus. Dėkoju, ponas Demesmirker neatvyko, todėl norėčiau suteikti žodį poniai Pesera. Dėkoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti už didelės pastangas ir už e, gerą ponios veržiją valią. Būtent dėl to e, toks pranešimas yra geras e, ir mes taip pat suprantame, kad šis pranešimas turėtų papildyti e, ir duoti pridedamos vertės kitam pranešimui, kuriame yra kalbama apie pagrindinius dalykus susijusius su migracija. Be to tai yra pranešimas, kuris, kaip sakė pone Veržia ir jos e, kolegos, e, turi daug pakeitimų. E, ir labai bus sunku pasiekti kompromisą dėl tų pakeitimų, dėl to, kad jų labai daug, dėl to, kad jie labai įvairūs. Ir dėl, e, aš, aš taip pat pasiūliau e, kai kurių pakeitimų, kai ką pasiūliau išbraukti, tačiau mes žinome, kad ponia Veržyje tikrai puikiai sugeba sukurti tokią dvasę, kad tas pranešimas bus tikrai privestas iki galo ir kad tie pra, pakeitimai E, tikrai bus sutvarkyti ir duos dar daugiau pridedamosios vertės pranešimui. Aš norėčiau kai kuriuos e, dalykus dar paminėti. E, mano pagrindinis tikslas buvo šiame pranešime E, pateikti visų migrantų e, žmonė, žmogaus teisų juridinį aspektą. Žinoma, aš norėčiau, kad e, kalbant apie šias problemas, vis tik tais reikėtų e, apibriežti tų migrantų padėtį. Aš norėčiau dar patikslinti, kad nacionalinės vyriausybės bei parlamentai turėtų nustoti kriminalizuoti migraciją ir kad e, galų gale suprastų, jog migrantai gali padėti vystytis mūsų šalims. E, taip pat yra kai kurių paragrafų, kurie yra be galo pažeidžiami, ypatingai paragrafai susijęs su vaikais. Aš norėčiau pateikti pakeitimą dėl priekybo žmonėmis ir moterimis, nes būtent moterys tampa pagrindinėmis piknaudžiavimo aukomis. E, kalbant apie žmogaus teises, reikėtų pasižiūrėti, kad pranešimas būtų suderintas apskritai su mūsų visomis politikomis. E, daugiau nebenorėčiau leistis į pakeitimų e, nagrinėjimą, tačiau tikiuosi, kad kartu su pone Veržyje galėsime aptarti ir nustatyti visus kompromisus, kalbant apie pakeitimus. Pirmininkė, dėkoju, ponė Visera. Ponas Pones Argentinį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Varžyje už visą likščiau nuveiktą darbą. Ir tikrai ačiū už tai, kad ji bandė įtraukti pateiktus pakeitimus į kompromisus. Žaliųjų frakcija pateikė pakeitimų susijusių su migrantų siunčiamomis piniginėmis perlaidomis. Ir mes pripažįstame, kad tokios piniginės perlaidos turi didžiulį e, vaidmenį trečiųjų šalių vystimuisi. Bet e, kovojant su terorizmo finansavimu yra svarbu, kad e, migrantai iš tokių šalių kaip Somalis dėl to nenukentėtų. Iš esmės, e, migrantus e, atvykusius į kitą, kitos šalies visuomenę reikėtų apsaugoti. Jie neturėtų turėti mažiau e, teisų. Toliau kelių šalių pilietybė. Šiomis dienomis yra vis daugiau tokių atvejų, kai žmonės turi kelių šalių E, pilietybės. Bet kai kurios šalis tampa vis labiau nacionališkesnės, kurios tarsi bando ignoruoti kažkokios šalies e, pasą ar bando jį atšaukti, panaikinti. Bet e, tai yra tikrai sudėtinga, nes šeimos nariai, šeimų nariai turi vis daugiau pilietybių. Toliau dėl asmenų be pilietybės. Juk nes tautos šiuo metu vykdo informacinę kampaniją šiuo klausimu, yra e, labai dažnai e, e, šiuo asmenų problemos pamirštamos. Dabar dėl migrantų sulaikymo ir vaikų sulaikymo. Iš tikrųjų, tai yra klausimas susijęs su pagrindinėmis teisėmis trečiosiose šalise, bet nepamirškime, kad ir mes ES sulaikome migrantų vaikus. Toliau migrantų e, grįžimo į trečiasią šalis stebėsena. Kaip mes galime užtikrinti, kad uh, tos trečiosios šalis tikrai e, e, e užtikrins, kad bus gerbiamas grįžusių migrantų teisės. Na ir galiausiai, pirmininkė, e, kokias teisės turi nepilnamečiai be asmens dokumentų visuomenėje? Na, iš tikrųjų, tai yra labai rimta problema. E, Aš suprantu, kad dabar pateikiau ilgą problemų sąrašą, bet tikrai tikiuosi, kad kompromisuose pavyks rasti sprendimus. Ačiū. Ačiū, Mrs. Argentini. Um, voy a... Ačiū, ponės Argentinė. Responsable del informe en la Comisión de Desarrollo, eh, a la señora Malina Albiol. Dėkuoju dabar, ponė Rinaldi vystimosi plėtros komiteto. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Veržijat ir visie, visam žmogaus teisų komitetui už darbą, kuris buvo atliktas su šiuo pranešimu. E, taip pat e, vystimo komit, su vystimo komitetu mes dirbome ir ruošėme specialią e, specialų le nuomonę. E, pirmiausia, toje nuomonėje mes e, nurodome, kad e, tame, toje priverstinėje migracijoje yra ekonominių, politinių ir socialinių priežasčių. E, migracija yra prievartinė. ES turi e, imtis veiksmų dėl migracijos. Pirmiausia, e, reikėtų paminėti, kad ES multinacionalinių įmonių ir komercinių politikų pasiekmes didžiulės, kadangi, pas, kadangi išnaudojami žmonės, pažydinėjimas jų teisės teisės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad valstybių narių kariniai ketinimai irgi pažydinėja žmogaus teisės ir dėl to taip pat e, kyla priversnė migracija. Dar ES e, turi išorės skolą, šalis dar labiau skursta ir dėl to e, mes norime, kad ši išorės skola būtų panaikinta. Mm, migrantai iš trečiųjų šalių e, vyksta Europos Sąjunga, e, sustoja prie jų sienų, prie jos sienų, mm, emigrantai tampa e, ne legaliai gražinamais, jų teisės pa, pa, pažeidinėjimos nuolatos. Ir dar vienas dalykas, kurį norime perduoti nuo DV komiteto, yra tai, kad mes norime e, pasmerkti e, vystimo fondo politiką dėl e, e, migracijos finansavimo. E, trečios e, šalį, trečiom šalims yra priverčiama laikytis e, migracinės politikos ir kitų politikų, ekonominės politikos. Europos Sąjunga turi atšaukti visus migracijos susi, ats, susitarimus dėl šalimis, kurios pažeidinėja žmogaus teises. Ypatingai tai yra svarbu žinoti, e, kadangi ES pasirašė šį gėdingą susitarimą su Turkija. Taigi pakeist, e, pateikti pakeitimai, kompromisai. Šiandien vakare balsuosime dėl pakeitimų, dėl nuomonės ir matysime, koksgi bus rezultatas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Albiol, ponas Panzini. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Atleiskite, negirdėjau Mari Kristin įžanginių žodžių. Noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų pranešimas labai svarbus ir prisimenu, ką komisija visiškai neseniai pasiūlė, apie ką komisija kalbėjo uh, Luksemburgo ministrų taryboje. Aš manau, kad labai svarbu kalbėti apie tos finansinius instrumentus, kurie skirti migracijos klausimams spręsti, ypač trečiosiose šalise. Nes kitaip iš trečiųjų šalių pas mus atvyksta migrantų srautais, kuriuos mums tenka valdyti. Yra labai svarbu, kad finansiniai instrumentai kažkaip tai būtų paminėti šiame pranešime. Ačiū. Senor Panzeri, senora Veržia, algún comentario? Pone Veržia, žodis. Aš nelabai supratau, ko klausė ponas Panzeri. Galbūt e, turėtume tarpusavėje pasikalbėti ir pabandyti suprasti vienas kitą šitaip. Dėkoju e, šešėliniams pranešėjams ir visą tai, ką išgirdau, tik tai e, patvirtina, kas turime sprendimų ieškoti. Ir manau, kad reikia pasiūlyti, kaip manoma, daugiau kompromisų tam, kad visų pozicijos galėtų būti čia kažkaip tai atspindėtos. Kaip jau ir sakiau, man yra paruošta šiuo metu kaip tik e, tikrinu tuos 20 pakeitimų ir dabar stengsiuosi kaip įmanoma labiau tų pakeitimų įtraukti e, čia. Taigi nes į kompromisus tai yra, nes kuo daugiau bus pakeitimų be kompromisų dar kitų, tai tuo daugiau susierzinimo bus ir vienoje ir kitoje pusėje. Na, be jokios abejonės, čia pagrindinis klausimas, e, kalbant apie migrantus ir žmogaus teisės, tai yra apsauga migrantų. Čia netgi norėčiau pasakyti, kad Tai yra tik tai vienas iš elementų tų giluminių migracijos priežasčių, nes migracijos priežasčių yra daugybė ir įvairiausių. Aš nenorėčiau čia įsileisti diskusijas dėl to, e, kas yra tie migrantai, pabėgėliai ar ekonominiai migrantai, nes e, kilmės šalise, daug, daugumoje kilmės šalių, Ženevos konvencija yra nepasirašyta, taigi prieglopstis kaip ir neužtikrinamas yra. Būtent todėl mes turime stengtis, kad būtų patvirtinti teisės aktai apsaugantis migrantus ir tie teisės aktai, kurie prieglopščio teisę numatytų. Taigi mes e, nuolat dabar turėtume pabandyti įsivaizduoti, kaipgi viskas vyksta trečiosiuose šalyse ir nebandyti visiems savo modelio, savo kurpaliaus pritaikyti nes e, yra tokių e, formuluočių, kurios išorėje praktiškai nesuprantamos būtų. Mes turime savo dokumentus skirti, taip sakant, išorės trečiosioms šalims. Dabar dėl teisinio pagrindo migrantams be jokios abejonės e, šis klausimas yra svarbiausias. Su pone Beseira dar kalbėsimės apie migrantų tevinės klausimą. Tačiau dabar reikėtų išsiaiškinti, e, kaip tas buvimas be pilietybės yra e, ar priežastis migracijos, ar pasiekmi, reikėtų tai išsiaiškinti. Čia taipogi turėtume e, pabandyti pasiekti kompromiso ir siekti, kad neišnyktų ta asmenų be pilietybės savoka. Dabar dėl labiausiai pažydžiamų asmenų, tai yra pakeitimų pateiktų praktiškai iš visų frakcijų, tiek moterų, tiek vaikų apsaugos klausimų. Čia be jokios abejonės bandysime kompromisus daryti ir kompromisinius pakeitimus ir manau, kad nebus bėdų dėl to susitarti. Taipogi manau, kad nebus problematinis ir e, sulaikymo klausimas. Manau, kad e, taisyklės ES yra labai aiškios. E, Sulaikimas turi būti išskirtinė priemonė pritaikoma migrantams ir juo labiau pabėgėliams ir dar labiau vaikams. Manau, kad e, turėtume surasti tinkamiausią formuluotę. Tam, kad būtų užtikrinti, tiksliau nuraminti visi pakeitimus e, pateikę asmenys Aš turiu e, pakeitimų pasiūlymus, kol kas dabar tik tai aš juos turiu, bet e, gana greitai juos išplatinsiu ir išsiųsiu ir angliškai, ir prancūziškai. Kaip jau ir sakiau, norėčiau, kad originalioji versija būtų prancūzų kalba. Tai nereiškia, kad aš atsisakau dirbti anglų kalbą. Tiesiog aš, aš turiu tą anglišką versiją, bet aš nesu tikra, uh, savo e, pasisakymų, savo pozicijos tikslumu, kai kalbu angliškai. Todėl aš norėčiau, kad originalioji versija, taip sakant, būtų e, prancūzų kalba, nepaisant to, kad ir anglų, ir prancūzų kalba bus. Mm, kitu atveju aš tiesiog teiksiu kalbinius pakeitimus ir e, niekas tikriausiai dėl to nebus patenkintas. Noriu dabar štai ką prisiminti. Kovo mėnesį buvo pranešimas patvirtintas dėl vyrų moterų lygybės pačiame Europos parlamente. Na ir aš kovojau už tai, e, ir aš kovojau, kad pranešėja prancūzų kalba būtų parašyta su e, moteriškos giminės galūnė. Taigi aš ilgai už tai kovojau pačiame parlamente su parlamento kalbinėmis tarnybomis ir su prezidiumu parlamento pirmininku, bet nes prancūziškai uh, E, net nereikia būti feministė tam, kad e, žodis pranešėjas, e, anksčiau buvęs tik tai vyriškos giminės galų, nebūtų rašomas prancūziškoji, tiksliau moteriškos galų, su moteriškos giminės galūne. Nes prancūziškai yra įmanoma rašyti tą žodį su, prancū, su moteriškos giminės galūne. Na ir mm, dabar dar yra vienas klausimas, dėl kurio kovojame. Uh, Tai štai koks būtų. Prancūzų kalba nėra labai moteriams palanki kalba, nes e, žodis žmogus yra vyriškos giminės ir mes kovosime už tai, kad žmogaus teisės, žodis žmogaus būtų rašomas didžiaja raide. Ir aš kovosiu su kalbinėmis parlamento tarnybomis, kad mano uh, versijos nebūtų ištaisomos nuolat. Uh, nes tiesiog yra iškraipamos mano mintis. Aš dabar bandau pasižiūrėti, ar aš čia viskam vadovauju dėl e, pranešimo rašymo ar kalbinės tarnybos. Aš teiksiu tiek pakeitimų, kiek reikės. Tiesiog mano rengiamame tekste turi būti mano kalbos laikomasi taisyklių ir mano logikos turi būti laikomasi. Man tai atrodo normalu. Pirmininkė tam pritarė ponia Veržė. Taigi dėkoju visiems ir manau, kad rytoj, na, gal net penktadienį vėliausiai, turėsite jau gavę pirminę kompromisinių pakeitimų versiją. Pirmininkė. Dėkoju, puiku. Kol kas nežinome, ar 23 ar 24 bus balsavimas afete, dar neapspręsta. Ponas Gauvit. Žinau, kad labai greitai sugebėte tvarkytis ir todėl paprašysiu, kad ir toliau išlaikytumėte tokį rimtą kad, ritmą, kadangi turime be galo mažai laiko. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti štai ką. Aš esu pirmas, kuriam anglų kalba gimtoji ir kuris dalyvauja šiame, šioje diskusijoje. Tikrai manau, kad Svarbu, kad būtų naudojamas ir kitos kalbos. Pritariu ir e, e išsakytoms e, e, feministinėms idėjoms. E, na, o dabar manyčiau, kad reikėtų paminėti ir neįgaliųjų teisų konvenciją, neįgaliųjų teisų klausimą. Apie tai jau irgi vyko uh, diskusija. Ir uh, Iš tikrųjų, išgirdome daug puikių minčių ir dabar turėtumėm išsakyti savo nuomonę šiame kontekste. Aš pats pateikiau pakeitimų ir kaip jau aiškinau ankstesnėse diskusijose, sąmoningai pasirinkau nekontroversiškas formuluotas, e, nes Ir čia paminėčiau 1, 6, 12, 26 pakeitimus. Ten kalbama ir apie humanitarinės katastrofas, bet yra ir tokių kolegų, kurie pateikė pakeitimų dėl 20 punkto. Ten kalbama apie duomenų surinkimą ir kai kurie kolegos irgi siūlė pakeitimus šiam punktui, taigi aš parengsiu kompromisus ir pabandysiu atsižvelgti į tai, ką jūs siūlote. Toliau EPP frakcijos e, pakeitimai, kuriuos pateikė kolega Kosa ir kiti, aš tiems pakeitimams pritariu. Pakeitimuose kalbama apie standartizaciją. Toliau. Dėl e, finansavimo buvo pateikta pakeitimų, e, formuluotės kai kuriais atvejais truputį dviprasmiškos. prasmiškos. Dėl 21 pakeitimo e, ir duomenų, tai tam pritariu. Buvo patiktas pakeitimas ir dėl subsidiarumo. Mes apie tai irgi dar galėsime padiskutuoti. Toliau aštuntas pakeitimas dėl finansinės kontrolės. Pritariu tam pakeitimui. 30 pakeitimas dėl humanitarinių katastrofų valdymo. Pritariu tam. Uh, E, sieksiu e, e, kompromiso. Taip pat manau, kad su to yra suderinamas ir 14 pakeitimas, toliau 15 pakeitimas ir prieigos neįgaliems asmenims. Manau, kad tai yra geras pakeitimas ir irgi sieksiu kompromiso. Toliau 18 pakeitimas ir teisė gyventi šeimoje. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti, ar tai patenka iš šio pranešimo aprepti. Pana Damas Mekar, prašyčiau apie tai pagalvoti. 28 pakeitimui pritariu. Taip, kalbant apie 3, 3, 5 ir 28 pakeitimus, ten kalbama apie geresnės formuluotės, pritariu, pritariu ir 9 pakeitimui dėl finansavimo, dėl mokymo kaštų. Toliau 10 pakeitimas dėl struktūrinių fondų lėšų. Na, manyčiau, kad ir šis pakeitimas turėtų patekti kompromisą. Toliau 29 pakeitimas ir vystimasis. Vėlgi šiam pakeitimui pritariu, tačiau reikia pagalvoti ir apie vystimosi komiteto nuomonę. Na ir galiausiai feminizmo ir moterų teisų klausimai. Pane E, Valensiano pateikė tikrai labai gerų pakeitimų apie neįgalių moterų teisės. Iš tikrųjų puikus pakeitimai ir e, tikrai sieksiu ir dėl jų kompromisų. Toks būtų mano pakeitimų pristatymas. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, ja zastępuję tutaj. Ponas Grzyb, ačiū pirmininkė. Aš pavaduoju e, savo kolegą, kuris negalėjo atvykti į posėdį. Norėčiau e, padėkoti jo vardu už šios nuomonės tekstą. Taigi, ačiū panui Richard Howitt. Visiškai pritariu, kad tikrai tekstas yra puikiai subalansuotas. Tačiau nėra pakeitimų ir nėra tokių pakeitimų, kuriems negalėčiau pritarti. Aišku, dar turės vykti ir e, tolimesnės diskusijos tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų, bet e, tai, ką nori pasakyti panas Kovačič, yra tai, kad kai kurios formuluotės turėtų būti teigiamesnės. Ir e, jis tą jau yra minėjęs anksčiau. Taigi, galbūt kai kurias formuluotės reikėtų šiek tiek pakeisti, pasirenkant palankesnį požiūrį arba teigiamesnį požiūrį. Toliau struktūrinių fondų lėšų panaudojimo klausimas. Apie tai jau irgi buvome kalbėję anksčiau. Mano kolega mano, kad čia reikėtų pabrėžti ES vaidmenį, nes būtent ES yra pati stambiausia vystimojo bendradarbiavimo donorė. Taip pat aš manau, kad čia būtų svarbu paminėti ir daugia šalių santykius, nes ne vien tik tai su ES turėtų dėti pastangas finansinėje srityje. Taigi, ko gero, tai būtų e, pačios svarbiausios kolegos Kovačev pastabos. Aš šias pastabas išsakiau e, dokumento pagrindu, kurį gavau šios panas Užtrevičius. Uh, first of all, uh, Ačiū. Čarlis Gorins, mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, negalėjo atvykti šios dienos diskusiją ir aptarti šios nuomonės projekto, kurią pateikė Richard Hovitt. Bet aš pasisakysiu jo vardu, kalbėsiu labai trumpai. Iš esmės, Čarls yra tikrai labai patyręs Europos parlamento narys, bet jis nepateikė jokių pakeitimų e, Richard Halvit pranešimui, nes Richardas tikrai puikiai padirbėjo. E, šis nuomonės projektas yra tikrai puikiai subalansuotas. Ir mes pritarsime jūsų pasiūlytams kompromisams. Beje, Ačiū už šį e, dokumentą, jis tikrai puikus, sėkmės derantis dėl kompromisų. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kai anglų kalbos pagrindų galima ir susitarti. Vale. Um, bueno, señor Howitt, ¿tiene algún comentario final? En... Ponas Howitt, baigiamasios pastabos, prašom. Para concluir eh, esta parte, eh, quiero decir que ambos. Gal konsensuso kalba pasisakytumėte? Norėčiau pasakyti, kad abu pranešimai ir ponė Veržė ir pon, pono Hauvit labai gilus. Visi klausimai labai giliai išnagrinėti, tikėkimės, kad jie bus paremti ir kad bus pasiektas konsensusas. E, E, užsienio reikalų komitetas tikiuosi parems. E, sveikinu abu pranešėjus. E, vienam angliškai sakau thank you very much, kitai prancūziškai merci beaucoup. Al siguiente punto de nuestro orden del día. Eh, Kitas svarbus mūsų darbų, darbo atvarkės klausimas yra pasikeitimas nuomonėmis su ponę, kuri man sėdi iš kairės, ponę Taslimanas Rin. Ji gavo 94 metais Sakarovo premiją. E, tikrai nelengva ją, ponę Nasrin, e, trumpai pristatyti, kadangi ji yra istorinė e, kovotoja su religiniu ekstremizmu visuose regionuose bei su moterų priespauda. E, Kitas mūsų svečias yra ponas Ali Osman, e, bet jis negalėjo atvykti, kadangi Sudano valdžia jam e, iš jo atėmė pasą, kai turėjo keliauti į Ženevą. Toliau nebuvo laiko. Nežinau kodėl, bet nebuvo laiko suteikti jam lengvatinę vizą, todėl ponas Osmanas neatvyko, negalėjo atvykti. Jis turėjo atsiųsti pranešimą, tačiau to pranešimo neturiu. Tikiuosi, kad kai turėsiu jį paskaitysiu. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Nasrin. Ji čia e, atvyko į One World kino festivalį. E, ji taip pat e, su specialistais diskutavo, su ekspertais diskutavo apie filmą Maišyhat, e, apie tai, kas vyksta Belgijoje. Taigi dėkoju poniai Nasrin už tai, kad atvykote ir norėčiau paraginti visus jūsų su dideliu susidomėjimu paskait, pasiklausyti. Prašau. Thank you. Thank you for giving me Labai ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti Europos parlamente. Esu labai susirūpinusi dėl padėties Bangladeše ir Indijoje. Jūs žinote, kas ten vyksta. Islamo fundamentalistai žudo e, žmonės, žudo to, tos, kurie e, išreiškia savo mintis, kurie rašo interneto e, dienoraščius. Visiškai neseniai buvo nužudyti daugiau kaip dešimt e, intelektualų, rašančių, rašančių interneto dienoraščius. Tačiau Bangladešo valdžios institucijos nesėmė jokių veiksmų prie žudikus. Ko gero, Bangladešo vyriausybė nori panaudoti religiją savo pačios tikslais ir interesais. Ko gero, e, Bangladešo ministrė pirmininkė mano, kad jeigu ji paprašys areštuoti žudikus, tuomet e, ji praras religingų e, rinkėjų balsus. Taigi nėra jokio e, teisingumo tų nužudytų rašytojų, blogerių atžvilgių. Ministrė pirmininkė sako, kad e, niekas neturi teisės užgauti žmonių religinius jausmus, bet iš tikrųjų Toje šalyje yra būtina kritikuoti dogmatinės praktikas. E, moteris dėl islamo kenčia. E, mūsų šalyje galioja religinė teisė, kuri neužtikrina lygybės tarp vyrų ir moterų. Moteris neturi jokių teisų neturi tokių pat teisų kaip vyrai santokoje, skirybose, e, vaikų globos, paveldimumo sritise, nes mūsų teisė yra pagrista religija. Mes neturime teisės pagristos lygybės principų. Žmogaus teisų gynėjai e, bandė e, siekti lygybės principų pagrįstų to civilinės teisės kodekso, tačiau vyriausybė nėra suinteresuota reformuoti islamą ar siekti kažkokiu tai pakeitimu. Taigi, taip pat Bangladeše nėra ir minties laisvės arba žodžio laisvės matome, kad tie, kas įsako savo mintis, nužudomi vien tik tais dėl to, e, kad sukritikuoja islamą. Jeigu kritikuojamos yra kitos religijos, tai jokių problemų nekyla. Bet jeigu kritikuojamas islamas, tai tuomet e, žmonės yra įkalinami arba priverčiami išvykti iš šalies, kaip kad atsitiko ir su manimi prieš 22 metus. Aš buvau priversta palikti savo šalį vien tik tais dėl to, kad fundamentalistai nenorėjo, kad aš ir toliau gyvenčiau savo šalyje ir vyriausybė vietoj to, kad būtų ėmusis veiksmų prieš e, fundamentalistus, e, kurie netgi paskyrė premiją už mano galvą, e, vyriausybė ėmėsi veiksmų prieš mane iškelta byla dėl religinių jausmų iške, pažeidimą ir man neliko kitų e, išeičių tik slėptis. Na ir galiausiai aš palikau savo šalį. Taigi, jau prabėgo 22 metai, tačiau aš vis dar neturiu jokios teisės grįžti savo šalį. Ir dabar islamo fundamentalistai E, vykdo siaubingus nusikaltimus prieš tuos, kurie mąsto laisvai. Jeigu aš gyvenčiau e, Bangladeše, tai ko gero ir aš, e, ir manęs nebebūtų gyvųjų tarpe. Sekularus rašytojai ir blogeriai turėjo išvykti iš šalies. Kai kurie iš jų dar yra toje šalyje be, ir, ir jie žudomi. Vyriausybė vietoj to, kad imtųsi veiksmų prieš žudikus, imasi veiksmų prieš tuos intelektualus blogerius. Blogeriai prašo policijos apsaugos, bet tokia policijos apsauga jiems nėra skiriama. Ir e, dabar kai kurie iš jų slepiasi. Ne visi sugebėjo išvykti iš šalies, nes tikrai labai sudėtinga gauti vizą, norint vykti į JAV, Ameriką ar kaimininę šalis. Taigi, aš nežinau, ką čia būtų galima padaryti. Galbūt reikėtų kreiptis į Bangladešo ministrę pirmininkę ir jos paprašyti imtis veiksmų prieš islamo fundamentalistus, kurie e, žudo blogerius. Dar prieš dvi savaitės vienas e, pasaulietiškų pažiūrų blogeris buvo e, brutaliai nužudytas, tai padarė fundamentalistai. Kodėl yra žudoma tiek daug žmonių? Ogi todėl, kad islamo fundamentalistai žino, kad jie nebus areštuoti, jie žino, kad jiems nieko neatsitiks. Taigi, jie tiesiog visai nebijo. Jie ir toliau žudo. Ko jie siekia? Jie siekia, kad nebūtų uh, kad opozicija neturėtų žodžio laisvės. Ir jie nenori girdėti jokios e, kritikos islamo adresu. Bet be islamo kritikos neįmanoma pakeisti islamiškos visuomenės, neįmanoma at, be kritikos atskirti religijos nuo valstybės. Nors islamo valstybėse tai yra tikrai būtina. Kažkada krikščioniškose šalise krikščionių fundamentalistai irgi žudė tuos asmenius, kurie e, kritikavo krikščionybę, bet krikščioniškose šalise įvyko pokyčių. E, taip reikėtų pasielgti ir islamo šalise. Moteris tikrai labai kenčia dėl e, islamo teisės ir taisyklių Bangladeše e, daugelis moterų e, nešioja burkas ir e, iš tikrųjų nieko nedaroma, tiesiog šalyje vyksta, fundam, vyksta islamizacija. Taigi, šalyje e, tos, kurie masto laisvai, atakuoja fundamentalistai ir vyriausybė vietoj to, kad areštuotų e, fundamentalistus e, žudikus, kurie skelbia fatvą prieš rašytojus, kurie tiesiog žudo blogerius. Vyriausybė vietoj to areštuoja pačius blogerius, vien tik tais dėl to, kad jie kritikuoja islamą. E, mūsų šalyje, Bangladeše, yra ir e, įstatymai, kurie numato baudas už šventvagystę, blasfemiją. Ir vyriausybė E, naudoja tą įstatymą tam, kad areštuotų tos, kurie e, masto laisvai. Tokia yra padėtis ne vien tik Bangladeše, bet ir Indijoje. Jūs tikriausiai žinote, kad hindų e, fundamentalistai žudo ir nekaltus musulmonus vien tik tais dėl to, kad jie valgo jautieną. Jie yeah laiko galvijus, e, jie pardavinė galvijus turguose. Na, o hindų fanatikai e, juos apkaltina dėl e, galvijų priekybos ir tuos, kurie valgo jautieną. E, hindų fanatikai Indijoje taip pat neseniai nužudė Indijoje kelis asmenys, kurie masto laisvai, kurie kritikuoja hinduizmą. Tikrai labai liūdna, kad Indijos vyriausybė nesėmė jokių veiksmų prieš šiuos hindų fanatikus, kurie žudo žmonės. Aš manau, kad taip pat ir. Yra Indijoje religija yra naudojama savais tikslais, politikai tą daro. Ir nesiemama jokių veiksmų prieš uh, tuos hindų fanatikus žudikus. Jie tarsi skatinami, drąsinami vykdyti tokius siubingus nusikaltimus. Aš nežinau, ką būtų galima padaryti. Aš esu rašytoja, pasisakau prieš e, bet kokias ekstremizmo, fanatizmo apraiškas. Aš siekiu, kad būtų lygybės principų e, pagrįstas civilinės teisės kodeksas, kad moteris nekentėtų. Aš pasisakau už pasaulietišką švietimą, nereliginį švietimą. švietimą. Kaip žinia, e, mečetėse Bangladeše tiesiog klesti islamo radikalizmas. Ir, ir e, tokias mečetės vyriausybė turėtų kontroliuoti, tačiau vyriausybė nesima jokių veiksmų prieš tokius nusikaltelius. Nesėmama jokių veiksmų. Uh, siekiant sekularizuoti e, valstybę ir visuomenę. Taigi, aš nežinau, ką mes kaip rašytojai galime dar padaryti. Mano knygos yra uždraudžiamos, mano knygos e, tikrai labai cenzuruojamos ir Bangladeše, ir Indijoje vien tik tais dėl to, kad aš sakau jose tiesą. Uh, Jeigu yra kritikuojama krikščionybė, judaizmas, hinduizmas, e, tai tuomet jūs būsite pavadinti intelektualais, apsišvietusiais intelektualais, bet jeigu jūs kritikuosite islamą, jūs būsite išvadintas islamofobu. Ir niekas nenori būti vadinamas islamofobu, dėl to žmonės tiesiog nekalba, bet kiek laiko mes dar tylėsime. Jeigu mes norime pakeisti islamiškas šalis ir islamiškas visuomenės, jeigu mes norime sekularizuoti visuomenę, tai yra labai svarbu kritikuoti e, dogmatinės islamo praktikas. Musulmoniškose šalise tai praktiškai neįmanoma. Bangladešas kažkada tai buvo pasaulietinė šalis, bet dabar įtampo islamo fundamentalizmo šalis. Kaip žinia, Pakistanas jau yra islamo fundamentalistų šalis. Tie žmonės, kurie tiki žmogaus teisėmis, moterų teisėmis, pasaulietiškumu, demokratija, kenčia. Ir aš nežinau, kiek dar ilgai galėsime tverti. Aš prašau, kad jūs kažką darytumėte tam, kad mums būtų lengviau atlikti savo darbą. Mes nenorime būti areštuoti ar nužudyti. Mes nieko nenužudėme. Mes tiesiog kalbama apie, apie žmogaus teisės ir apie moterų teisės, apie pasaulietiškumą. Kodėl mes už tai turėtume būti žudomi? Labai ačiū už tai, kad išklausėte. Dėkoju. Norėčiau dar, kad užduotumėte klausimų kolegos. Bueno. Kągi. Ponas Užtrevičius. Very much. Thank you for coming and uh, telling us uh, things which uh, are. Dėkoju, dėkoju už dalyvavimą. Esame tikrai pagerti. Norėčiau dabar užduoti tokį klausimą dėl netolerancijos atmosferos. Jeigu jau viskas taip giliai įsišaknyja, tai kaip yra su pilietinė visuomenė, kaip ji reaguoja, kai yra daromi nusikaltimai, kai nepriklausomi mm, tinklaraštininkai bei žurnalistai yra žudomi radikalų. Ar yra kažkokia tai reakcija visuomenėje? Ar yra kažkokios tendencijos? Ar tai yra pastebima Bangladeše? Bangladeše? Atsakymas. Aš manau, kad žmonės bijo paprasčiausiai palaikyti pasaulietiškuosius tinklaraštininkus. Bangladeše ateistas yra labai neigiamą konotaciją turintis žodis. ir niekas nepalaiko ateistų. Yra religingi žmonės yra ateistai, o ateistai turi būti žudomi, taip sakant. Todėl e, niekas net ir neprotestuoja visuomenėje, kai yra žudomi ateistai. Galbūt todėl vyriausybė nesima jokių veiksmų prieš žudikus. Tačiau kodėl dabar žmonės nepalaiko tinklaraštininkų, kurie niekada nieko blogo nėra padarę ir nieko nenužudė, o buvo nužudyti vien tik tai todėl, kad savo nuomonę laisvai išreiškė. Ir tiesiog ta nuomonė skiriasi nuo radikaliųjų fundamentalistų. Aš tiesą sakant bijau, kad islamizavimas prasidėjo uh, 80-mečio pabaigoje Bangladeše ir tuo metu e, labai daug žmonių tapo religingais ir netgi ekstremistais religingais. Jie galbūt ne teroristai, bet e, vis tiek jie palaiko, tarkime, islamo valstybę, Boko Haram. Ir net ir tuo metu, kai, yra, tuo metu, kai žudomi islamistų laisvėjai tinklaraštininkai, paprasti musulmonai tiesiog palaiko tokius veiksmus, taigi labai liūdna tai yra. Tačiau taip nutinka. Todėl, kad dabar vyksta tokie pokyčiai Bangladeše, kai fundamentalizmas praktiškai bando pakeisti pasaulietiškumą. Ir konfliktas praktiškai vyksta ne tarp krikščionybės ir ne islamo, ir ne tarp hinduizmo ir islamo. Praktiškai konfliktas yra tarp pasauliečių ir fundamentalistų. Konfliktas vyksta tarp racionalaus, e, logiško e, mąstymo ir aklo, aklo tikėjimo fanatikais yra kova vykstanti tarp tų, kurie myli laisvę ir tų, kurie ne. pirmininkė. Dėkuoju. Dabar ponas Panzerį. Ačiū. Aš suprantu, kad labai sunku. Kalbėti šią temą. Jūs klausėte, ką galima padaryti. Mes taip pat e, galime, kažin ar galime pakeisti tokią sudėtingą padėtį, kuri yra Bangladeše. Europos parlamentas jau nekartą yra paskelbęs įvairias rezoliucijas, ragindamas e, tarptautinės bendruomenės dėmesį atkreipti į sudėtingą žmogaus teisų padėtį Bangladeše. Ir aš taip pat norėčiau pripažinti, kad diskusija apie pasaulietiškumą islamo valstybėje yra tikrai labai sudėtinga, labai komplikuota. E, pasaulietiškumas neišplaukia iš pačios islamo religijos, kaip kad atsitiko su krikščionybė. Ir krikščioniškose valstybėse dabar e, bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, bet uh, Ką mes galime padaryti? Aš išvelgiu dvi alternatyvas, kuriamis galime pasinaudoti tam, kad jums padėtumėm. Visų pirma, galėtumėm kryptis į Europos komisiją ir paprašyti peržiūrėti 2001 metų bendradarbiavimo susitarimą su Bangladešu. Būtų galima peržiūrėti tą susitarimą ir pasižiūrėti, ar nebūtų įmanoma daryti didesnio ekonominio spaudimo Bangladešo vyriausybei. Antras svarbus aspektas yra štai koks. Manau, kad um, reikėtų pradėti diskusiją su Europos parlamento Indijos delegacija, nes būtent Indija turi poveikio Bangladešui. Galbūt tai galėtų pakeisti situaciją. Tai aš manau, kad šiandien tai yra du galimi keliai, kaip mes jums galėtumėm padėti. Manau, kad galbūt tai galėtų e, kažkiek tai išjudinti iš mirties taško šią padėtį. Uh, galima būtų veikti ekonominių lygmenių per bendradarbiavimo susitarimą, tai būtų galima daryti spaudimą Bangladešo vyriausybei, na, o antra vertus būtų galima veikti per labai svarbę e, Bangladešo partnerę ar kaiminę Indiją. Galbūt per Indiją būtų galima daryti kažkokį poveikį Bangladešui. Eh, Pone Tomašik, o tada Pane Rimt, mes jin tai atsakys. Gaila, kad negalėjo ateiti ponas Osmanas, kuris pakvietė. Pitanje. E, pošto sam ja rođena u komunističkoj državi i znam kako je bilo za vrijeme komunizma, kako su prali mozak i ljudi su... Ačiū. Aš gimiau komunistiškoje šalyje, žinau, kaip veikia E, komunizmas. Žmonės tikėjo, kad jeigu jūs šnipinėjate kitus žmonės, jūs apsaugote savo valstybę. Taigi tikrai įsivaizduoju, kaip sunku Bangladešo žmonėms gyventi Bangladeše. Norim pateikti klausimą. E, Jūsų nuomonė, ko tikisi Bangladešo žmonės iš vakarų ir ką vakarai gali padaryti tam, kad pagerėtų padėtis Bangladeše? Ačiū. Yes, Mrs. Nasrin, you have the floor. Thank you. Uh, Pone Nasrin, žodis Jums. Dėkuoju. Dabar tie laisvieji mąstytojai ir sekuliaristai, pasauliečiai e, patiria grėsmės Bangladešą ir jie tiesiog nori saugumo, jie nori saugiai gyventi Bangladeše ir toliau tęsti savo e, darbą, tai yra rašymą. Jie tiesiog nenori, kad būtų imtas, vyriausybė imtųsi kažkokių priemonių prieš juos. Uh, Jie tiesiog pagidauja, kad veiksmų būtų imtasi prieš fundamentalistus ir teroristus, kurie tiesiog jiems grasina. Dėl baimės kai kurie pasauliečiai pasitraukė iš šalies, paliko šalį. Bet tai nėra gerai, nes jeigu jie jau išvažiuoja iš šalies, tai kas tada bandys pakeisti visuomenę Bangladeše. Tie švietėjai, taip sakant, pasauliečiai, sekuliaristai turi likti šalyje. Ir jie turi skleisti laisvas idėjas. Jie turi turėti žodžio laisvę. Ko gero, pašalinti tuos blogerius tinklaraštininkus iš šalies būtų laikinas sprendimas. Na, o ilgalaikis sprendimas būtų kažkaip priversti vyriausybę suprasti, kad ne fundamentalistai prisideda prie valstybės gerovės. Demokratinė vyriausybė, Bangladešo vyriausybė neturėtų pamiršti žmogaus teisų ir išraiškos žodžio laisvės. Tai yra, būta, tai yra būtina siekiant užtikrinti demokratiją. Kai kurios vyriausybės, kai kuriuose šalyse atrodo to nesupranta, nes jie kalba apie demokratiją, tačiau jie netiki žodžio laisvę. Ir jie nuolat pažeidinėja žmogaus teisės. Taigi, jeigu jūs galėtumėte kažkaip pamokyti tuos politikus bent jau, tai būtumėme labai dėkingi. Ačiū. Dėkoju. Ponas Martin, gal galėtumėte pono Osmano pranešimą perskaityti, nes jam nebuvo leista išvykti iš savo šalies. Trečią kartą, jau tiesą sakant, jau neišleidžia iš šalies. Pone Martinai, prašom, gal galite perskaityti laišką savo didelę anglų kalbą. It's a pleasure to read, Mr. Osman. Taip, su malonumu, taip ir padarysiu. Aš truputį pakoregavau laišką, kad jis skambėtų geriau anglų kalba. Taigi labai apgailestauju, kad negalėjau atvykti į šį svarbų susitikimą Bruselėje, nes Sudano saugumo tarnybos konfiskavo mano pasą, kai aš turėjau keliauti į Ženevą. Vis dėlto aš norėčiau pasinaudoti progą ir pakartoti tai, ką jau sakiau išorės veiksmų tarnyboje DEFCO. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga e, e, per e, vieną savaitę du kartus nusintė savo delegaciją į Sudaną ir mes pakalbėjome apie iššūkius, su kuriais dabar susiduria šalis. Delegacija labai rimtai sureagavo į mūsų klausimus ir susirūpinimą. Noriu pakartoti tai, ką sakiau anksčiau, kreipdamas į delegaciją. Taigi visų pirma, mes esame labai susirūpinę dėl to, kad vis dar vyksta karas tarp Sudano vyriausybės ir sukilėlių. E, šis e, karas e, kelia grėsmę, jog ateityje iš šalies išvyks dar daugiau migrantų. Sudano vyriausybė turi užtikrinti, kad bus ginamas karo aukų teisės ir kad jie galės kurį laiką pasilikti laikinosiose stovyklose iki to laiko, kol jie galės grįžti į savo namus. Ir reikėtų, kad ir toliau e, vyktų dėrybas tarp kariaujančių pusių, nes likšalinės dėrybos nepasiteisina. Antra, Sudano vyriausybė yra žinoma kaip um, tokia gudri e, šalis, kuri išnaudoja migrantų padėtį savo tikslais, Sudano vyriausybė ir toliau e, ketina um, um, ir toliau išnaudoti migrantus. E, e, migrantus Sudano vyriausybė naudoja tarsi kozerį, dėrėdamasi su e, Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, prašydama šaukti sankcijas ar prašydama finansinės pagalbos. Genocido aukos tikrai jaučiasi paliktos likimo valiai. E, Teisė į teisingumą yra tiesiog ignoruojama. Trečia. E, Sirijos vyriausybė taip pat turėtų būti paraginta keisti savo požiūrį į karo aukas ir turi užtikrinti, kad bus panaikintas tas nebaudžiamumo principas, kuris e, E, neleidžia užtikrinti e, teisingumo e, toms tautoms, kurios ieško nacionalinio, taip pat ir tarptautinio teisingumo, kreipiasi net ir į tarptautinį, tarptautinius teismus. Bet nusikaltėliai, jeigu jie jaučiasi nebaudžiami, yra tarsi drąsinami ir toliau vykdyti nusikaltimus. Ir tai nepadeda užtikrinti stabilumo šalyje ir karo aukų teisų. Toliau pabėgėlių judėjimai, jie irgi yra atsakingi už besidesinti karą, nes e, jie negali užtikrinti, kad ir patys sukilėliai e, nepažeidinėja žmogaus teisų. Dabar dėl tarptautinės visuos, visuomenės. E, jie turi taip pat peržiūrėti savo poziciją dėl genocido, dėl teisingumo ir turi pareikalauti, kad būtų nusekliai laikomasi e, e, jos vertybių, kai vyksta bendradarbiavimas su Sudano vyriausybė. Na ir galiausiai visuomeninės organizacijos čia gali padaryti labai nedaug, bet vis dėlto mes e, skatinama visas susijusias šalis siekti taikos ir nutraukti žmogaus teisų pažeidimus ne vien tik tai Sudane, bet ir kitur, kur, kur e, e, varžoma žodžio laisvė ir e, susirinkimų teisė. Tai tiek, ačiū. Thank you very much, Mr. Martin. Ačiū, panas Martin. Aš una... Escribiremos una carta al... Manau, kad ponui Osmanui reikėtų parašyti laišką, kad jis žinotų, kad pakomitė komitete viskas buvo išklausyta, išnagrinėta, nors jis ir negalėjo atvykti. Ir mes dar pabandysime jį atsivežti į Briuselį, kadangi jis yra labai svarbus asmuo mūsų santykiuose su Sudanu, ES santykiuose su Sudanu. Jis yra e, Sakharovo premijos laureatas, todėl mes turime juo rūpintis. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Nasrin, kuri buvo su mumis ir kuri ir toliau bendradarbiau su parlamentu. Norėčiau ją, kaip visada, padėkoti, jai kaip visada padėkoti už darbą ir drąsą. Ačiū. Y ahora eh, tienen eh, ustedes el. Na, o dabar Šiaurės Korejos. E, žmogaus teisė Šiaurės Korejoje. Tai yra darbo grupė, kuriai vadovaus ponė Tokius. we should start now? Yes. Yes. Please sit down, ladies and gentlemen. Pirmininkas, ponės ir ponai, prašyčiau susėsti visus į savo vietas. I say hello to everybody. Welcome. Taigi dar kartą sveikinuosi su visais. Sveikinu visus susirinkusius, dalyvaujančius šiandienos seminare. Taipogi sveikinuosi ir su delegacijos nariais e, bendradarbiavimui su Korejos pusėsaliu. Tikiuosi, kad mūsų ekspertai mums padės geriau suprasti vieną iš didžiausių tarptautinės e, bendruomenės iššūkių dėl atskaitomumo. Ponui Ly norėčiau padėkoti Pietų Korejos Respublikos ambasadoriui, kuris ambasadorių iš Pietų Korejos, kuris specialiai iš Seulo čia atvyko. Mūsų pakomitetis e, nusprendė suorganizuoti šį susitikimą tam, kad geriau būtų suprasta situacija bei politiniai sprendimai dėl siekiant atskaitomumo dėl rimtų žmogaus teisų pažeidimų e, Šiaurės Korejoje. Norėčiau tik tai priminti, kad jungtinėse tautose dirba specialioji komisija šio klausimu ir buvo parengta rezoliucija. O tai yra beprecedentinis įvykis, nes tai buvo jų kalba surašytas dokumentas. Jame yra kalbama apie nusikaltimus prieš žmoniją. Ir šiame dokumente kreipiamas į saugumo tarybą ir prašoma patraukti už šiuos nusikaltimus į tarptautinį nusikalstamą tribunolą. 2016 m. šių metų kovo mėnesį jungtinės tautos nusprendė ekspertų grupę sukurti e, dėl e, atskaitomumo. Ponas Darius man, specialusis pranešėjas Šiaurės Korejos klausimais, yra tyrimų komisijos narys. Jo dėja šiandien su mumis nėra. Jis e, aktyviai dalyvavo ir dalyvauja darbe Ir jo dokumentuose taipogi yra sakosi, sakoma, kad turi Šiaurės Korejos lyderis atsiskaityti ir būti atsakingu, taip sakant, už nusikalstimus padarytus šalyje. Europos Sąjunga lyderiauja. E, tiksliau siekia, yra viena iš tų e, inicijatorių e, Šiaurės Korejos klausimo įtraukimo į e, tarptautinę darbo tvarkę. Generalinės asamblėjos susitikimo metu pristatyta rezoliucija ir buvo vienas iš rimčiausių postumių įkuriant tyrimų komisiją. Dialogas su Šiaurės Koreja yra viena kryptis. Yra teikiama humanitarnė pagalba, bet kita vertus taipogi taikomos diplomatinės sankcijos ir spaudimas. Visai neseni raketų e, bandymai eskaluojam, esk, e, tik tai, taip sakant, yra Pjenjano bandymas eskaluoti e, tarp tautinės situacijos blogėjimą regione. Nepaisant to, kad regione nėra vadinamosios hard power įsitraukimo, dalyvavimo tiksliau, jungtinės tautos turi aktyviai ir konstruktyviai e, dalyvauti e, šio regiono tarptautinėje situacijoje. Kaip žinia, Europos Sąjungai taipogi svarbus šis klausimas. 16 metų sausio 21 dieną buvo parengta rezoliucija dėl Šiaurės Korejos. Šioje rezoliucijoje yra aiškiai e, pasakyta, kad ES e, konstruktyviai siekia įsitraukti į šį procesą. Taip pat norėčiau dar informuoti, kad Europos Sąjungos ir Korejos Respublikos e, draugystės grupė buvo įkurta praeitas, praeitų metų spalio mėnesį. Aš taipogi esu narys šios e, darbo grupės. Paul Rubik yra e, pirmininkas šios grupės. Šioje darbo grupėje dirba parlamentarai, kurie yra suinteresuoti e, ryšių gilinimu su, strategi, su šiuo strateginiu e, ES partneriu Azijoje. yra tokių e, sričių kaip prekyba, e, plėtra, aplinkosauga, moksliniai tyrimai, sauga, žmogaus teisės, taigi visais šiais yra dirbama. Aš norėčiau pakviesti visus parlamento narius, kurie susidomėję yra darbų šiais klausimais su šia šalimi, prisijungti prie mūsų. Dabar labai džiaugiuosi galėdamas e, pristatyti pirmąją kalbėtoją, Veronika, daktarę Veroniką Bilkovą. E, Ji yra Prahos tarptautinių ryšių instituto atstovė, ji taipogi yra e, tarptautinės teisės ats, ekspertė ir Venecijos, Venecijos komisijos narė. Ji dirba taipogi su tarptautiniu sank, sankcijų klausimais ir ir neseniai yra parengusi netgi studiją dėl um, Šiaurės Korejos. Daktarė Vilkova yra tikrai kompetitinga tam, kad e, pristatytų situaciją ir pristatytų visus turimus instrumentus, kuriais galima kovoti su žmogaus teisų pažeidinėjimais šioje, šiame regione. Taigi prašom žodis poniai Bilkovai. Thank you. Good morning. Labai ačiū, labas rytas, ponios ir ponai. Man tikrai teko didžiulė garbė kreiptis į jūs šiandien. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie atskaitamumo e, mechanizmus e, Šiaurės Korejos atžvilgių. Mano tema gana plati ir ji yra tarsi e, pristatymas kitoms prezentacijoms, kurios bus pateiktos vėliau. Aš papasakosiu apie bendrą kontekstą, o tuomet paminėsiu ir konkrečių atskaitomumo mechanizmų, bei taip pat pateiksiu ir rekomendacijų. Taigi pradėjome bendro konteksto. Uh, Kalbant apie Šiaurės Korejos atskaitomumą, tai tam skiriamas didelis vaidmuo e, tarptautinių lygmenių, ypač nuo 2013 metų, kai e, jungtinių tautų e, taryba paskelbė savo ataskaitą ir ataskaitoje yra nurodoma, kad sistematiškai plačiai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ir e, tai e, neturi jokių paralelių e, šiuolaikinėme pasaulyje. Nors tokie pažeidinėjimai Šiaurės Korejoje tęsiasi metų metus ar net dešimtmečius. Ir čia kalbama apie pačias įvairiausias žmogaus teisės, kaip teisė į gyvybę, žodžio laisvę, judėjimo laisvę. Tos teisės pažeidinėjamos. Komisija taip pat padarė išvadą, kad kai kurie iš šių pažeidimų tapo tiesiog nusikaltimu žmogiš, žmoniškumui, žmogiškumui e, pagal tarptautinę teisę. Na, yra akivaizdu, kad žmogaus teisų pažeidimai, o ypač nusikaltimai žmoniškumui, e, reiškia, kad už tai atsakinga viena vertus valstybė, o antra vertus už tai e, individualiai atsakingi šios šalies lyderiai ir vadovaujantis pareigūnai. Taip pat yra e, akivaizdu, kad tarptautinė bendruomenė, įskaitant ir ES valstybės narės bei pačią ES, turi bent jau politinę prievalę užtikrinti atskaitomumą, e, Šiaurės Korejos atskaitomumą ir padėti Šiaurės Korejos žmonėms. pagal atsakomybės apsaugoti koncepciją. Aš plačiau papasakosiu apie e, šią diskusiją, apie šį e, principą tolimesnių diskusijų metu. Taigi, e, ką galima padaryti Šiaurės Korejos atveju? Visi atskaitomumo mechanizmai ir priemonės, kurias šiuo metu turime, turi ir privalumų, ir trūkumų. Arba tam, e, kelia tam tikrą riziką, kur kyla juos naudojant. Ir dabar perėsiu prie savo prezentacijos esmės. Paminėsiu vairias atskaitomumo priemonės. Aš nusprendžiau jas padalinti į tris kategorijas priklausomai nuo to, koks yra jų e, tiesioginis tikslas Ir čia paminėčiau tris pagrindinius tikslus. Visų pirma, tai yra užtikrinti, kad žmogaus teisų pažeidėjai už tos pažeidimus atsakytų. Antra, reikia padėti um, aukoms Šiaurės Korejoje ir už jos ribų. Ir trečia, reikia pagerinti bendrą situaciją Šiaurės Korejoje. Taigi šioje prezentacijoje atskaitomumas suprantamas labai plačiai. Dabar pereisiu prie pirmos atskaitomumo priemonių kategorijos. Likščiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas būtent šiai kategorijai ir visiškai teisingai, nes e, iš tikrųjų e, Šiaurės Korejoje labai svarbu, kad būtų e, patraukti baudžiamą atsakomybę tie asmenys, kurie pažeidinėjo žmogaus teisės. Patirtis rodo, kad vis dėlto gali būti gana sunku pasiekti teisingumą tokioje šalyje, kur vis dar vyksta civilinis konfliktas arba vis dar klesti nedemokratinis režimas. E, taip atsitiko ir buvusioje Jugoslavijoje, Ugan, e, e, Ruandoje, dabar matome, kad tai vyksta, pažiūrėjau, Sirijoje. Kalbant apie Šiaurės Koreją, tai praktika rodo, kad ir dabar įmanoma persiekinti tos, kurie atlieka žmogus, vykdo žmogus teisės e, pažeidimus ir pačioje Šiaurės Korejoje ir už jos ribų, bet kol kas nei viena iš šių priemonių nepasiteisina. Šiaurės Koreja dėl akivaizdžių priežasčių nenori e, persekioti savo lyderių ir aukštų pareigūnų ir artimiausia ateityje tai nepasikeis. Taip pat e, kitų šalių teismai gal ir norėtų vykdyti baudžiamąjį persekiamą, bet čia iškyla uh, praktinių problemų, kaip persekoti tuos nusikaltelius ir užtikrinti, kad aukos galės teikti parodymus. Taigi e, kitų šalių teismuose nevyksta baudžiamojo persekiamo procesai susijęs su Šiaurės Koreja. Tyrimų e, e, komisija taip pat pasiūlė ir dvi kitas galimybės. Visų pirma, štai kas. Reikėtų sukurti naują ad hoc tribunolą Šiaurės Korejai. Tas tribunolas būtų panašus uh, E, į e, e, tribunolus Ruandai, buvusiai Jugoslavijai. Na ir antra, reikėtų veikti per Junktinių tautų saugumo tarybą ir tarptautinį nusikalstamą tribunolą. Bet aš manau, kad nereikėtų rekomenduoti tokios išeities, nes visų pirma gali būti gana sunku sukurti tokį tribunolą. Uh, nes e, kai kurios nuolatinės saugumo tarybos narės jau aiškiai pareiškė, kad jos nėra linkusios sukurti naują ad hoc tribunolą. Netgi jeigu toks tribunolas ir būtų įkurtas, jis susidurtų su tokiais pat sunkumais, kaip kad ir nacionaliniai teismai. Taigi labai tikėtina, kad e, daugelį metų tas tribunolas neturėtų ko persekioti. Uh, Ir e, tai mestų labai neigiamą šešėlį, ne vien tik tais ant tos, to tribunolo veiklos, bet ir jo teisėtumą. Taigi aš tokios išeities nerekomenduočiau. Gali atrodyti, kad e, tarptautinis būdžiamosios teisės tribunolas ICC galbūt susidurtų su tokiamis pat problemomis, nes vėlgi gali būti sunku užsitikrinti e, susitarimą. E, Junktinių tautų saugumo taryboje. Ir netgi jeigu bylos būtų nukreipiamos į ICC tribunolą, tai jis atsidurtų panašioje padėtyje. Būtų jam sunku e, e, prisikasti iki nusikaltelių, aukų ir taip toliau. Ir tai tiesa. Patirtis rodo, kad ICC tribunolas yra pajėgus tik tada tinkamai veikti, kai atitinkama šalis radikaliai nesipriešina baudžiamajam persekimui. Jeigu e, šalis priešinasi, kaip kad dabar yra Sudano atveju, ICC negali veikti sėkmingai. Taip pat aš esu įstikinusi, kad bylų perdavimas ICC tribunolui uh, E, turėtų būti remiama dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis yra simbolinė. Aš esu įstikinusi, kad bylos perdavimas ICC e, e, siūstų labai aišku signalą, parodytų, kad tarptautinė bendruomenė yra tikrai labai susirūpinusi dėl to, kas vyksta Šiaurės Korejoje. Antra priežastis yra praktinio pobūdžio. ICC tribunolas galėtų pradėti rinkti parodymus, kuriuos būtų galima panaudoti vėliau. Ir šiame kontekste, ko gero, būtų naudinga priminti, kad ICC tribunolas uh, jau e, stebi situaciją Šiaurės Korejoje. 2014 metais buvo svarstama bylas e, dėl e, incidento Šiaurės ir Pietų Korejos pasienyje. Ir tuomet ICC tribunolas pareiškė, kad tai nėra jo jurisdikcija. Labai svarbu užtikrinti, kad ICC tribunolas nebūtų šališka Šiaurės Korejos atveju atžvilgiu. Taigi būtų, ko gero, rekomenduotina kreiptis į ICC tribunolą, bet mes negalime tikėtis per nelik daug iš pirmųjų e, priemonių, kur, kurias taikytų e, tribunolas. Ir galbūt dar netėjo laikas į jį kreiptis. Dabar norėčiau pereiti prie kitos kategorijos, susijusios su atskaitomumo priemonėmis. Čia aš atskaitomumą suprantu labai plačia prasme. Taigi, Antroji kategorija apima priemonės, kurios turėtų suteikti e, tiesioginę pagalbą nuo žmogaus teisų pažeidimų nukentėjusiems asmenėms, tiek apie asmenį, kalbu tiek apie asmenį Šiaurės Korejoje, tiek ir už jos ribų. Ir pateiksiu e, pavyzdžių, kaip galėtų atrodyti tokios priemonės, bet aišku, tokių priemonių gali būti ir žymiai daugiau. Visų pirma, tai materialios pagalbos teikimas ir informacijos teikimas tai turėtų būti daroma Šiaurės Korejoje tam, kad aukos gautų tiesioginę e, skubę pagalbą. Ir taip pat e, turi būti teikiama informacija apie e, toms aukoms apie tai, kas vyksta pačioje Šiaurės Korejoje ir pasaulyje apskritai. Tokias priemonės reikėtų įgyvendinti labai atsargiai, nes šios priemonės gali sukelti riziko Šiaurės Korejos gyventojams. Tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Toliau e, e, negražinimo principas. E, pavyzdžiui, šitas principas turėtų būti įgyvendinamas kitose regiono šalise. Tokia. Reikėtų stengtis padėti gyvendinti negražinamumo principą non-refulmo. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurios galėjo pabėgti, uh, iš Šiaurės Korejos neturėtų būti gražinami tą šalį, kuriems grėsia baudžiamasis persekėjimas, e, kankinimas, toliau atkūrimas. Kai kas tai supranta kaip finansinės kompensacijas, na, o aš viską vertinu um, plačiau. Tai būtų ir psichologinė pagalba aukoms, ir vairios rehabilitacijos programos. Uh, ir tokias priemonės galima taikyti už Šiaurės Korejos ribų. Ir e, iš tikrųjų daug kas turi, kad valstybės privalo teikti tokią pagalbą aukoms. Taigi negražinamumo principas ir pagalbos teikimas e, e, įgyventinančias priemonės yra reikalingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Daugiausia tokias priemonės turėtų taikyti kitos regiono valstybės. ir ypač teikiant pagalbą aukoms, tai čia labai reikėtų finansinės paramos iš kitų šalių, pažiūrėjau, net ir iš ES. Na, ko gero, nieko naujo aš jums nepasiūliau. Vienintelė naujovė yra štai kas. Likščiau e, šios priemonės nebuvo laikomos atskaitomumo priemonėmis, bet labai svarbu jas tokiamis priemonėmis laikyti. Na ir galiausiai paskutinė kategorija - tai yra tokios priemonės, kurios galėtų pagerinti padėtį šalyje. Ir čia galėčiau paminėti tris šios kategorijos priemonių tipus. Visų pirma, tai yra diplomatinės priemonės, toliau tikslinės sankcijos ir e, teoriškai jėgos panaudojimas, tai yra karinė intervencija. Aš sakau teoriškai, nes netikiu, kad karinė intervencija Šiaurės Korejos atveju yra įmanoma misija. E, kylanti rizika susijusi su karinė intervencija būtų per nelik didelė tiek vietos gyventojams, tiek ir tarptautiniai bendruomeniai. Nemanau, kad čia verta plėstis, nes viskas akivaizdu. Taigi diplomatinės priemonės ir tikslinės sankcijos. Uh, Politinės diplomatinės priemonės būtų dialogas su pačia Šiaurės Koreja, su kitomis šalimis, taip pat aktyvus tam tikrų jungtinių tautų mechanizmų naudojimas. Tai galėtų būti UPA, tai yra periodinės ataskaitos. Taip pat e, būtų galima e, kalbėti ir apie e, ekspertų seminarus, tai jau buvo minėta ir anksčiau. Galbūt ir atrodo, kad tokios diplomatinės priemonės yra uh, gana švelnios, jos tokios ir yra, bet jos gali galbūt padėti pagerinti politinių kalinių e, situaciją. Beje, Šiaurės Koreja neigia, kad ji turi politinių kalinių ir kad Šiaurės Koreja pažydinėjama žodžio laisvę. Vis dėlto aš nenuvertinu tokių priemonių. Svarbu paminėti, kad e, ypač per e, pastaruosius metus Šiaurės Koreja nelabai linkusi bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis 2010 metais. Vis dėlto e, Šiaurės Koreja aktyviai sudalyvavo UPR ir taip pat pareiškė, kad ji norėtų priimti daugelį rekomendacijų. Tai tiek apie pirmą kategoriją. Toliau tikslinės sankcijos. Šiaurės Korejai jau kurį laiką taikomos sankcijos, bet, e, kaip pastebėjo Junktinių tautų tyrimų komisija, šios sankcijos nėra labai tikslinės. Tai reikia pakeisti, nes akivaizdu, kad mes nenorime, jog nuo tų sankcijų nukentėtų Šiaurės Korejos gyventojai ir reikia apmastyti taikomas sankcijas. Na ir galiausiai bendro pobūdžio rekomendacijos. Paskaitysiu kai kurias iš jų. Šiuo atskaitamumo priemonių galutinis tikslas yra ir turėtų būti padėti Šiaurės Korejos gyventojams. Ir e, tai reiškia, kad reikia vertinti bet kurių taikytinų sankcijų poveikį vietos žmonėms. Sankcijos neturėtų atnešti daugiau žalos negu naudos, kaip, pavyzdžiui, atsitiktų karinės intervencijos atveju. Antra, visos šios atskaitomumo priemonės turėtų siekti mano anksčiau minėtų tikslų, tai yra užtikrinti nusikaltelių persekiojimą, pagalbą aukoms bei e, bendros situacijos pagerinimą. Visą tai tarpusavyje susiję, bet visų šių priemonių neįmanoma įgyvendinti tuo pat metu. Ir manau, kad čia didžiausia dėmesį artimiausiu metu reikėtų teikti antrai ir trečiai kategorijai. Nėra jokių stebuklingų sprendimų, nėra tokios stebuklingos priemonės, kuriais spręstų visas problemas. Mes turime galvoti apie įvairių priemonių tarpusavio derinimą. Taip pat, na galbūt čia ir atrodys, kad aš esu labai nusivylusi, nusteikusi frustrastiškai, bet iš tikrųjų tos priemonės nepakeis padėties per vieną naktį. Taigi nepasikeis padėtis per vieną naktį, net ir taikant tas priemonės. Ačiū. Uh, Dėkoju už pasisakymą. Deja, ponia Vilkova, mes turime tęsti uh, savo darbą pagal grafiką. Dab, uh, Toliau daktaras Ramon Pačeko Pardo kalbės. Jis yra iš King's College Londono tarptautinių e, santykių ir jo e, tyrimų sritis yra ES ir Azijos santykiai, ypatingai jis e, konkrečiai tiksliau dirba su Korejos pusėsaliu. Jis e, taipogi nuolat rašo spaudoje rytų Azijos e, klausimais. Ponas Pašeko Pardo yra mokslinių leidinių paskelbęs, taipogi mokslinių straipsnių paskelbęs dėl Šiaurės Korejos ir taipogi konkrečiai jis domisi e, brandoliniais e, bandymais Šiaurės Korejoje. Ir kitas iš įdominančių klausimų būtų, kaip pagerinti Šiaurės Korejos žmonių gyvenimą. Taigi, kokios būtų turimos galimybės tartautiniai bendruomeniai įtakoti e, padėtį stiprinant žmogaus teisų, gerina žmogaus teisų padėtį, ekonominę situaciją Šiaurės Korejoje ir taip pat kaip galima būtų e, brandalinio neplatinimo nuostatas įgyvendinti šioje šalyje. Taigi prašome, ponė Pačiako Pardu, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju taipogi, kad paminėjote e, mano E, darbos rytis. Aš manau, kad siekiant e, patobulinti situaciją šiaurės, pagerinti situaciją Šiaurės Korejoje, reikėtų pradėti nuo ekonominių ir gal net politinių reformų. Aš keturis pagrindinius dalykus e, paminėsiu. Pirmiausia, kokie yra Šiaurės Korejos argumentai, kaip mes galime juos atremti. Toliau aš ES požiūrį pristatysiu, taip pat pristatysiu ekonominius mechanizmus, kuriuos naudoja ES ir kaip gal, galima būtų juos kitaip panaudoti. Taipogi politinės priemonės paminėsiu ir pagrindinės rekomendacijas. Aš manau, kad ES yra unikalus e, subjektas e, ryšiuose su Rytų Azija, nes tai yra. Uh, patikimas partneris, taip yra matoma bent jau, ji e, ekonominę ir politinę galę bando įtvirtinti be e, karinės galios. Taipogi, ES mano manimu bent jau e, gal ir neturi e, strateginių elementų, tokių kaip turi Rusija ar JAV, bet nepaisant to, vis tiek ES strategija yra tikrai verta dėmesio ir jos vaidmuo yra svarbus. Dabar pasižiūrėkime į Šiaurės Korejos pagrindinius argumentus. Pirmiausia, e, kalbama apie e, brandolinį atgrasimą, nes jie vis dar įsivaizduoja, kad vyksta karas nuo pat 53 metų ir reikalingas e, nėra dialogo su JAV, ja, nuo JAV agresijos e, Šiaurės Koreja nėra apsaugota, taip jie mano bent jau. Žmogaus teisų pažeidimas, pažeidimai tiksliau, e, yra pateisinami tuo, kad šalis kariauja ir šalies žmonės turi būti apsaugoti nuo išorės priešų. Taip sakant, šaliai reikalingas yra stabilumas. Ekonominės sankcijos yra e, priemonės naudojamos prieš Šiaurės Koreją. Ekonominės priemonės buvo pradėtos e, taikyti 2002 metais, siekiant e, patobulinti e, ekonominę situaciją. Tačiau man atrodo, kad Šiaurės Korėja pirmiausia jaučiasi izoliuota, nesuprasta ir manau, kad ši šalis e, puikiai supranta, jog Pietų Korėja yra daug stipresnė valstybė ir jie praktiškai pralaimėjo ideologinį mūšį pusęsalyje. Dabar keletą dalykų, į keletą dalykų reikėtų atsižvelgti. Mes kalbame apie ES ekonominį ekonominę programą. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti e, apie tai, ką ES e, turėtų daryti, jeigu, Europos, jeigu Šiaurės Korea nesikeistų ir tuo atveju, jeigu Šiaurės Korea keistųsi ekonomiškai. Štai pavyzdžiui, e, šaltojo karo metu vyko dialogas, E, po 90 metų vyko keturių e, šalių dėrybos, po 2000 metų vyksta dabar, nuo 2000 vyksta šalių, šešių šalių dėrybos. Taigi nereikėtų, nereikėtų pamiršti ir konteksto. Jeigu Šiaurės Koreja nepakeistų savo e, elgesio, tai vis tiek ES turėtų savo pagalbos e, programą šiai šaliai. Ir Jeigu nebūtų pagerinta Šiaurės Korejos gyventojų e, gyvenimas, tai bent jau pats blogiausias scenarius, tai pavyzdžiui, toks kaip bado scenarius būtų išvengtas, kaip kad vyko e, paskutinėme praeito amžiaus dešimtmetyje. Aš manau, kad e, ES gali siekti ir kitų tikslų. Štai, pavyzdžiui, Šiaurės Koreja sako, kad no, nori savo turizmo pramonę išplėtoti. Ir reikėtų taipogi atsižvelgti į tai, kad Šiaurės Korejoje yra veikiantis ugnikalnis, kuris gali bet kada įsiveršti. Taigi, ES reikėtų, turėtų turėti, žiūrėti ne vien tik tai į e, žmogaus teisės, bet ir į kitus aspektus, kaip pagerinti Šiaurės Korejos žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, kaip galima būtų vidurinės klasės mokslininkų gyvenimą pagerinti. Aš manau, kad Europos Sąjunga galėtų geriau e, koordinuoti savo veiksmus su partneriais. Europos Sąjunga turi ilgalaikę strategiją, nepertraukiamą strategiją. Štai pavyzdžiui, JAV kartais keičia savo strategiją, kartais atsitraukia, kartais aktyviau dalyvauja visą tai priklauso nuo laikotarpio atitinkamo. Na, o ES koordinavimo e, vaidmuo yra daug nuoseklesnis. Ir manau, kad tai galėtų e, neplatinimo srityje būti panaudota. Štai pavyzdžiui, tos kitos šalis partneris galėtų dirbti su ES ir e, taip efektyviau dirbti. Na ir manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu per penkerius ateinančius dešimt metų Šiaurės Korėja nepakeis savo pozicijos, tai galima būtų imtis veiksmai už veiksmus e, programą, kaip kad, kad buvo numatyta šešių e, šalių e, programoje iki 2025 metų. Tai yra, būtų tokia palaipsninė programa. Step by step. Taigi, galbūt ES nepastebėdama progreso Šiaurės Korejoje galėtų tai pritaikyti, tokią strategiją. Tačiau dabar štai tarkime JAV e, valstybės departamentas sako, kad Šiaurės Koreja nori e, bendradarbiauti su Kuba ir Iranu ir tai gali netgi nutikti iš tikrųjų. Manau, kad ES finansuojami projektai yra labai svarbus ekonominiam vystimuisi šios šalies. Ir tai gali būti siejama su neplatinimo susitarim, įsipareigojimais ir brandolinio ginklo ne, neturėjimus įsipareigojimais. ES programos gali mokymus, gebėjimų kūrimo projektus. E, pasiūlyti Šiaurės Korejai, nes dabar e, yra kitų šalių darančių tą patį, štai pavyzdžiui, Australija, Singapūras, tačiau ES turi ir patirties tos nepertraukiamų veiksmų ir gebėjimų daugiau. Tačiau, kaip ir sakiau, palaipsnio proceso čia reikėtų. Na, o vidutinio laiko tarp perspektyvą reikėtų e, susikoncentruoti į žmogaus teisės. Ir štai, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į Šiaurės Korejos konstituciją, tai turėtų būti darbuotojų ar darbininkų rojus. Tačiau dabar Šiaurės e, Koreja turi iš esmės darbuotojų išvykusių į užsienį, yra Šiaurės Korejos piliečių išvykusių į užsienį, galbūt galėtume per juos kažkaip bandyti dirbti. Jeigu pradėtume kalbėti dabar su Šiaurės Koreja, e, kalbėti apie žmogaus teisų e, pažeidinėjimus didelio ir mažo masto, e, tai galbūt daug nepasieksime, bet pasižiūrėkime, kaip Šiaurės Korėja tai žiūrėjo anksčiau, taigi matome, kad situacija keičiasi ir gerėja, galbūt ateityje sulauksime pagerėjimo. Štai pavyzdžiui, e, Kinijoje, Vietname, šiuo metu Birmoje vyksta pokyčiai į gerąją pusę šiame regione. Taigi tai vyksta pasikeitus vyriausybėms. Uh, Ir dabar, štai pavyzdžiui, Šiaurės Korejoje gal netgi ne nacionaliniu lygiu, o galbūt e, regioniniu ar vietos e, lygiu galima būtų bandyti e, bendradarbiauti, nes būtent šie vienetai yra gana nepriklausomi nuo centrinės vyriausybės Šiaurės Korejoje dėl turimų, turimų mažų išteklių. Europos Sąjunga yra pradėjusi politinį dialogą su e, Šiaurės Koreja. Iš pradžio tai buvo žia, žmogaus teisų dialogas, jis buvo nutrauktas, nežinome, kas su juo bus toliau. Tačiau e, nereikėtų pamiršti, kad tas dialogas jau tęsiasi maždaug 15 e, metų. Ir praktiškai nenutrūkstamai bent jau iš ES pusės. Taigi, ką mes dabar galime padaryti su tuo politiniu dialogu? Pirmiausia, reikėtų aiškiai parodyti Šiaurės Korejai, kad dialogas bus išlaikytas, tačiau žmogaus teisės bus to dialogo, dialogo dalis. Taigi reikėtų ir toliau, ir toliau, taip sakant, e, didžiausią akcentą dėti į tai. Neplatinimas, e, brandolinio ginklo neturėjimas taipogi svarbus yra. Ir nepaisant e, to, kad Šiaurės Koreja e, galbūt šiuo metu ir ignoruoja, tai nereikėtų, galbūt galima būtų pasižiūrėti į kaimynų pavyzdį, tai štai tarkime Kinijoje, Kinijos pozicija pasikeitė, lyginant su praeito amžiaus paskutiniuoju dešimtmečiu. Na ir dabar. Kadangi Yra tokių šalių kaip JAV, su, kuri, su kuriamis skirtas Šiaurės Korejos pozicija labai smarkiai. Tai galbūt ES kaip neutralus partneris galėtų čia, e, šiame procese sudalyvauti. Yra švietimo mokslinių tyrimų programos e, ES skirto Šiaurės Korejai, galbūt tai galima būtų susijęti su politinė situacija. Galbūt tai siejant su politika galima būtų, tarkime, pažadėti daugiau finansavimo, skirti daugiau finansavimo. Galima pasinaudoti ir kitomis rytimis, štai paminėjau turizmo e, sektorių. Tarkime, Niderlanduose yra tam tikros institucijos, kurios padeda Šiaurės Korejai plėtoti e, turizmo e, sektorių, e, rengiant, tarkime, e, gidus kelionių. Jeigu Šiaurės Korejos elgesys pasikeistų, ką ES tada turėtų ir galėtų padaryti. Pirmiausia, turėtų būti realus dialogas, o ne du monologai e, prasilenkiantis tarpusavyje. Taigi reikėtų atsižvelgti į Šiaurės e, Korejos, e, Šiaurės Korejai aktualius klausimus. Galbūt e, galima bendradarbiauti, tarkime, su universitetų rektoriais. Taip galbūt galima būtų žmogaus teisės į tai įtraukti, nes labai svarbu yra tinkamai, tarkime, išauklėti, auklėti e, Šiaurės Korejos žmonės tam, kad visuomenė paskui atitinkama būtų, ugdyti tiksliau tos žmonės. Na ir kaip e, sakiau, reikėtų dialogą tarp žmonių skatinti. Manau, kad Šiaurės Korejos atveju dialogas tarp žmonių reika, dialogui tarp žmonių reikalinga vyriausybių parama. Nes tarpusavė tas dialogas negali užsimėgsti, tiksliau savaime tas dialogas negali užsivesti. Aš manau, kad ES turi aktyviau e, atkreipti dėmesį į tai, kad vyriausybės parama naudinga užmesgant ryšį tarp žmonių arba, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų programas įgyvendinant. Na ir galiausiai reikėtų e, sukurti pasitikėjimą tarp ES ir Šiaurės Korejos e, valdininkų. Ypatingai reikėtų pradėti nuo žemesnio ligmens. Štai, pavyzdžiui, tai puikiai suveikė Kinijos, Vietnamo atveju, bent jau man taip atrodo, manau, kad Birma taipogi šią linkmę eina, todėl manau, kad Šiaurės Koreja taipogi turėtų pasiremti šiuo pavyzdžiu. Na ir galiausiai labai trumpai rekomendacijos ES ir ES parlamentui. Pirmiausia, Europos Sąjungai. Turėtų būti ir toliau nuoseklus dialogas um, plėtojamas, e, reikėtų parama, pagalba, reikėtų teikti paramą ir pagalbą. Ir reikėtų institucionalizuoti mechanizmus. Na ir galiausiai reikėtų bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, nes ES gali būti kaip ir tarpininkas tarptų partnerių ir Šiaurės Korejos. Na ir dabar pačiam parlamentui kokios būtų rekomendacijos. Parlamentas turi e, darbo grupės, draugystės, tiks, darbo grupės. Aš manau, kad e, galima būtų užmėgsti ryšius su e, asamblėjomis, e, aukščiausia šalies asamblėja Šiaurės Korejoje Štai pavyzdžiui, 70 metais buvo bandoma užmėgsti bendradarbiavimo projektus e, tarp JAV ir Korejos. Taigi galbūt galima būtų tuo modeliu pasiremti. E, galbūt e, apie individualius žmogu, individualių žmogaus teisų pažeidinėjimus nereikėtų kalbėti, reikėtų galbūt kalbėti apie, pavyzdžiui, neplatinimą, brandalinio ginklo neplatinimą. Na ir dar nereikėtų pamiršti, kad ES yra tam tikrų suinteresuotų grupių e, lobistų, kurie turi žinių ir kurie yra užmesgę labai e, glaudžius ryšius su Šiaurės Korejos tam tikromis e, grupėmis. Taigi ne, galbūt reikėtų pasiremti ir jų patirtimi. Dėkoju. Pirmininkas. Dėkoju ponui Pačiakopardo. Na, o dabar žodis poniai Silvijai Katerinį. Tiksliau Silvijo Katerinį, kuris yra konsultantas ir dalyvauja iniciatyvoje, kurią, kurią pradėjo pilietinė visuomenė. Ir šią iniciatyvą yra siekiama paremti e, tą iniciatyvą jungtinėje, karal, jungtinėse tautose iškeltą dėl atskaitomumo. E, Ji kalbės apie pilietinės visuomenės vaidmenį bei e, apie dokumentavimą, užfiksavimą ir stebėseną žmogaus teisų, apie kalbą su aukomis ir pažydėjais ir taipogi apie valstybiniais ir ne, nevyriausybiniais e, veik, subjektais e, darbą. Taigi, ponė Silvija, Katerinis žodis jums. Labai ačiū. Labas rytas, ponios ir ponai. Esu Silvija Katerinį ir atstovauju Šiaurės Korejai skirtą atskaitomumo projektą. Kaip jau buvo minėta, šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti visiškai neseniai. Pilietinė visuomenė dėjo daug pastangų tam, kad į projektą įstrauktų ir Šiaurės Koreja. Tyrimų komisija 2013 metais pradėjo dirbti su šiuo projektu ir Po to, kai tyrimų komisija pateikė savo ataskaitą ir toje ataskaitoje buvo padarytos išvados rezultatai, buvo nuspręsta, kad e, reikia e, imtis priemonių tam, kad Šiaurės Korejos vadovai būtų atsak patraukti atsakomybėn dėl nusikaltimų žmoniškumai. Jūs e, jau gavote dokumentų, kur kalbama apie šį projektą. Aš dabar trumpai papasakosiu, kokia yra šio projekto esmė. Šio projekto tikslas yra sustiprinti reikia užtikrinti, kad būtų imamas priemonių tam, kad lyderiai būtų patraukti atsakomybėn. Ir taip pat mes pasisakome už tai, kad reikimtis konkrečių veiksmų e, susijusių tiek su jungtinių tautų teisės aktai, tiek ir už jų ribų, tam, kad būtų imtas veiksmų ir asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Tai bus e, daroma imantis trijų tarpusavėje susijusių veiksnių arba veiksmų. Visų pirma, reikia atlikti tyrimus ir išnagrinėti, kokiu galimybių yra Šiaurės Korejoje. Antra, konsultacijos, e, kuriuose dalyvautų Šiaurės Korejoje nukentėję asmenis, aukos tam, kad būtų išgirsta ir jų nuomonė apie tai, e, kaip geriausia būtų galima pasiekti teisingumą dėl nusikaltimų žmoniškumui Šiaurės Korejoje. Ir trečia, yra būtina stebėti, kaip yra įgyvendinamos e, tyrimų komisijos rekomendacijos. Ir taip pat reikia palaikyti glaučius ryšius su Junktinių tautų nepriklausomų ekspertų grupe. Ji buvo įkurta 16 metų kovo mėnesį. E, ekspertų grupė veiks e, šešis mėnesius, pradedant nuo 16 metų rugsėjo mėnesio. Tam, kad e, viską geriau suprastumėm, kai buvo pradėtas įgyvendinti šis projektas, tam, kad geriau suprastumėte, ką daro NVO ir pilietinė visuomenė dėl atskaitomumo, pasakysiu štai ką. Yra tokių e, nevyriausybinio organizacijų kaip Šiaurės Koreja pagruptų asmenų artimųjų asociacija ir e, jie mūsų prašė atlikti tyrimus dėl Šiaurės Korejos piliečių pagrobimo. Ir ši nevyriausybinė organizacija teigia, kad e, žmonės nuolat dinksta. Tai yra nuolat vykstantis nusikaltimai, dėl to tai patenka į ICC tribunolo mandatą. E, ir, pažiūrėjau, e, po to, kai pasirodė CAR ataskaita apie tai, kaip vykdomi nusikaltimai žmoniškumai Šiaurės Korejoje. Mes nusprendėme imtis veiksmų dėl atskaitomumo. Mes manome, įgyvendinami šį projektą, kad Šiaurės Koreja nededa jokių pastangų gindama žmogaus teisės. Ir dėl to nėra labai naudinga įtraukti šį procesą Šiaurės Korejos institucijas. Jeigu šios šalies institucijos pripažintų, kad šalyje yra problemų susijusių su žmogaus teisėmis, tai jas būtų prasminga įtraukti. Bet tik tada, jeigu jos prisimtų atskaitom, atsakomybę. Taigi, gyventintami šį projektą, manome, kad iš tikrųjų vyksta nusikaltimai žmoniškumai, jie turi būti tyriami ir jos padarė asmenys patraukti atsakomybėn. Klausimas turėtų būti ne ar siekti atskaitomumo, bet kaip ir kada siekti atskaitomumo. Tarptautinė teisė reikalauja kad tie, kurie yra atsakingi už nusikaltimus e, žmoniškumui, e, būtų patraukti atsakomybėn. Tarptautinė bendruomenė e, čia vaidina labai svarbu vaidmenį, norint užtikrinti, kad šalis suprastų, kodėl reikia imtis veiksmų, kai yra įvykdomi nusikaltimai žmoniškumui. Nürnberge E, Kambodžoje po e, Ruandos e, genocido tai jau buvo daroma. Ir dabar kyla klausimas, kaip reikėtų persekoti tos nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti Šiaurės Korejoje. Šiaurės Koreja yra beprecedentinis iššūkis. Šalis labai izoliuota. Ir dėl to tikrai labai sunku patraukti asmenis atsakomybę. Vis dėlto mes manome, kad vis dėlto labai žiaurus e, e, ir plačiai paplitę e, nusikaltimai žmoniškumai, kurie gyvendinami kartų kartas prieš Šiaurės Korejos piliečius, vis dėlto turėtų būti patraukti, atsak, būtų, turėtų būti tyriami. Mūsų projektas galbūt pradės užtikrinti baudžiamąjį persekėjimą ateityje ir siūs tam tikrą žinę e, Šiaurės Korejos institucijoms, kad tokie nusikaltimai nebebus uh, uh, toleruojami. Taip atsitiko ir nacių laikais, kai buvo uh, parengti planai dėl persekiojimo, baudžiamojo persekiojimo ir nacių lyderiai žinojo apie tokius planus. Taigi mes turime ir čia pradėti planuoti baudžiamąjį persekiojimą. Uh, Turime e, e, galvoti apie ilgalaikę tokių baudžiamųjų tyrimų perspektyvą. Turime įvertinti visas galimybės. Turime išsiaiškinti, apie kokius nusikaltimus kalbame, kam kokia atsakomybė tenka, koks tos atsakomybės ligmuo ir e, už kokį laikotarpį gali atsitikti ir taip, kad e, galų gale pasikeis režimas ir Korea susivienis. Kaip žinia, e, e, Pietų Koreja yra prisijungusi prie Romos statuto. Ir nors to, tai jau atsitiko, vis dėlto dar nėra susivienimo planų ir nėra planų, kaip kovoti su nusikaltimai žmoniškumai, kurie buvo įvykdyti prie Šiaurės Korejos piliečius. Pilietinė visuomenė norėtų ir naujų alternatyvų. Tarptautinė bendruomenė turi užtikrinti, kad atskaitomumo proceso uh, neužtemdys politiniai kompromisai, kurie galbūt bus įmanomi susivienimo atveju. Taigi mums reikia plano, kuriame būtų atsižvelgiama į Pietų Korejos tarptautinės bendruomenės vaidmenį. Ir dar pabrėšiu vieną svarbų dalyką. Dar jau nuo šeštojo dešimtmečio vykdomi tokie um, piknaudžiavimai, žmogus teisų pažeidimai. Ir čia uh, noriu paminėti ir dar vieną dalyką. Kokia jurisdikcija e, galėtų tekti ICC tribunolui? Kaip jau buvo Jau kiti minėjo ICC tribunolą, vis dėlto mes turime nepamiršti, kokiu iššūkiu keltų e, tokių bylų perdavimas ICC tribunolui. Tai galėtų padaryti tik Junktinių tautų saugumo taryba. Ir mes žinome, kad čia kai kurios šalis turi veto teisę, tai kelia politinių iššūkių. Netgi ir pačiu geriausiu atveju, jeigu iš tikrųjų e, būtų kreiptasi į ICC tribunolą, mes turime uh, E, suprasti, kad ICC tribunolas turėtų laikiną e, jurisdikciją. Šis tribunolas negalėtų teisti už tos nusikaltimus, kurie būtų įvykdyti prieš 2002 metų birželį ir apie tai irgi taip pat reikėtų kalbėti. Suvienimo atveju remiantis tuo faktu, kad Pietų Koreja ratifikavo Romos statutą. Vėlgi kila klausimas, ar ICC tribunalas galėtų spręsti tuos nusikaltimus, kurie būtų vykdyti prieš susivienimą. E, šį klausimą be abejo reikėtų spręsti, nes nusikaltimai žmoniškumui Šiaurės Korejoje buvo vykdomi nuo 60-mečio ir tokia atveju tribunolo uh, E, darbų sritį nepatektų visi tie anksčiau įvykdytų nusikaltimai. E, taip pat įvykus susivienimui kiltų daug ekonominių, socialinių iššūkių ir čia reikėtų ir tarptautinės bendruomenės paramos. Tyrimų komisija taip pat kalba ir apie specialaus tribunolo galimybę. E, tai būtų manoma pagal Generalinės asamblėjos rezoliuciją remiantis universalios jurisdikcijos principu. Ironiška, bet panaši rezoliucija buvo parengta e, Korejos karo metu. Vis dėlto nedidelė tikimybė, kad e, bus paskelbta tokia saugumo tarybos rezoliucija dėl specialaus tribunolo, nes tai e, sukurtų precedentą kitų šalių atveju. Na, bet jeigu geriausiu atveju, jeigu taip ir atsitiktų, vis tiek reikėtų šalių paramos. Na ir e, e, Šiaurės Korejos atveju tai būtų tikrai maž, labai mažai tikėtina. Kita galimybė yra pradėti tirti kai kurios nusikaltimus, e, tokius kaip pagrobimas Šiaurės Korejoje ir Japonijoje vyksta uh, E, žmonių pagrubimai, juos vykdo Šiaurės Korejos agentai. Ir e, tokia atveju abiems šioms šalims tektų e, prievalė pradėti baudžiamosius tyrimus, baudžiamąjį persekėjimą dėl šių nusikaltimų. Tai yra viena iš galimybių, ją irgi reikėtų aptarti. Taigi aš pateikiau tik keletą pavyzdžių apie tai, kokių galimybių yra tarptautinėje tarptautiniuose forumuose, pilietinė visuomenė supranta, kad ICC tribunolas 2012 metais nebuvo reali galimybė, dabar galbūt tai realesnė galimybė. Bet juk egzistuoja ne vien tik tais jungtinės tautos, yra ir daug įvairių kitų mechanizmų, kuriuos būtų galima panaudoti, derinti. Visiškai neseniai buvo įkurta jungtinių tautų nepriklausomų ekspertų grupė ir ji tir šios klausimus. Mes su jais glaudžiai bendradarbiausime, kaip anksčiau e, darė pilietinė visuomenė bendraudama su COI. Ir aš manau, kad tai šį klausimą perkels į naują lygmenį. Labai ačiū. Mis e, Katerinį. Ačiū, ponė Katerinė. Kitas kalbėtojas yra iš Korejos Respublikos. Li Jung Jung Hon. Jis yra ambasadorius žmogaus teisėms iš Korejos Respublikos. norėčiau tai priminti Korejos Respublikos poziciją. E, Frederikos Mogerini buvo paprašyta e, atsižvelgti į Pietų Korejos, Korejos Respublikos galimybės, rengiant strategijas, tiksliau galimybės bendradarbiauti, rengiant strategijas Šiaurės Korejai. Mūsų svečias yra akademikas, taip pat yra buvęs, tiksliau, e, vicepirmininkas grupės, kuris siekia išgelbėti e, Šiaurės Korejos pabėgėlius. Mes labai džiaugiamės, kad svečias galėjo atvažiuoti ir štai dabar šiandien gali į mus kreiptis. Prašom, žodis Jums, ponely. Well, thank you, Chairman Laszlo. Tokesh. Uh, thank you also for distinguished members of the uh, sub. Dėkoju, gerbiamas pone Laslo, dėkoju pakomitečio uh, nariams, sekretariatui, taipogi už uh, suorganizavimą šio uh, seminaro uh, dėl žmogaus teisų Šiaurės Korejoje ir už tai, kad mane pakvietėte dalyvauti šioje diskusijoje. Aš uh, Asmeniškai norėčiau pirmiausia išsakyti savo e, nuoširdžiausią užuojautą e, dėl e, Briuselio išpolių. Korejos Respublika taipogi liūdi kartu su jumis ir aukų šeimų nariais. Mes tikrai žavimės Belgijos vyriausybė ir Belgijos žmonėmis už, už jų parodytą drąsą tokią sunkę akimirką. Be jokios abejonės tokie barbarizmo aktai neturėtų būti e, mūsų dienų realybė. Tai yra bailumo išraiška ir tai turi būti nušluota, tokie tokie reiškiniai turi būti nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir čia vėlgi čia yra žmog, nusikaltimai prieš e, ž, nusikaltimai žmogiš, žmoniškumui, žmogaus teisėms. Ir su tuo turi būti kovojama visomis jėgomis. 45 metais, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas, manau, visi buvo šokiruoti sužinoję, kokie dalykai vyko tokiose vietose kaip Aušvicas ir kitose koncentracijos stovyklose. Žmogaus žeminimas ir sąlygos, kuriamis gyveno uh, tie žmonės, yra nesuvokiami ir nepateisinami. Nürnbergas Nürnbergo procesas po to vyko ir 48 metais visuotinė žmogaus teisų deklaracija buvo patvirtinta. Ir štai po tokių įvykių, e, iš karto po kelių, tokių baisių įvykių, iš karto po keletas metų po jų buvo tikrai e, teigiamų pokyčių, nes buvo patvirtinti tarptautiniai dokumentai, iš, buvo išplėsta tarptautinių organizacijų veikla tam, kad būtų kovojama su žmogaus teisų pažeidimais, tokiais kaip apartheidas Pietų Afrikoje, genocida, genocidas Ruandoje, raudonųjų kmerų žudimais Kambodžoje. Tačiau tik tai vienoje, viena pasaulio vieta, taip sakant, praslydo pro tarptautinės bendruomenės akis. Ir tai yra žmogaus teisų pažeidinėjimai Šiaurės Korejoje. Nepaisant to, kad užregistruoti žmogaus teisų e, pažeidinėjimai Šiaurės Korejoje, Junktinių tautų e, tyrimų komisijos manimų yra netgi baisesni už mano minėtus reiškinius. Tai kaipgi dabar yra taip įmanoma, kad Šiaurės Koreja kažkokiu būdu sugebėjo nukreipti kažkur kitur e, pasautinės bendruomenės e, dėmesį. Kodėl dabar žmonės e, tokie kaip Džordžas Klunis ir Angelina Džoli net nemini žmogaus teisų padėties Šiaurės Korejoje? Manau, kad tai yra todėl, jog Šiaurės Koreja yra ko gero, viena iš labiausiai uždarų visuomenių pasaulyje. Niekas negali nei įvažiuoti, nei išvažiuoti. Tie, kurie sugeba išvažiuoti, yra drasuoliai, kurie pabėga į Kiniją, bet čia jau yra kita istorija, nes jie po to e, smarkiai nukenčia. E, pirmiausia dėl to, kad e, turi kažkokiu būdu pasprūkti iš Šiaurės Korejos, kirsti sieną ir po to dar dėl sunkaus e, gyvenimo Kinijoje. 70 procentų pabėgėlių iš Šiaurės Korejos yra moteris ir didžiulis skaičius jų kenčia dėl įvairiausio tipo išnaudojimų, taip pat ir seksualinės prievartos. Iš Šiaurės Korejos nėra nei nuotraukų, nei video vaizdų. E, Būtent todėl Šiaurės Koreja sugeba praslysti pro tą radarą. Nepaisant to, kad kiti žmogaus teisų pažeidinėjimai, nes kiti žmogaus teisų pažeidinėjimai buvo užfiksuoti e, vaizdinę medžiagą. Nes dabar, ką mes turime Šiaurės Korejos, tai tik tai šimtus, šimtus tūkstančių liudininkų. Na ir kadangi mes negalime to pamatyti, negalime vaizdinės medžiagos pamatyti, e, galime tik tai išgirsti apie tai, tai nereiškia, kad tai nevyksta nes tai vyksta net ir dabar, šiuo metu, kai mes dabar diskutuojame čia Bruselėje. Kodėl Šiaurės Koreja pažeidinė žmogaus teisės, kodėl užsima tokia veikla? brandoliniai bandymai ir brandolinių ginklų programa bei e, žmogaus teisų pažeidinėjimai yra labai glaudžiai susiję. Praktiškai tai yra du pagrindiniai Šiaurės Korejos instrumentai siekiant palaikinti, palaikyti tiksliau režimą, išlaikyti jį. Brandolinis ginklas yra naudojamas išorėje, na, o žmogaus teisės pažeidinėjamos vidaus tikslais. Šiaurės Koreja nėra, Šiaurės Korejos um, vadovai nėra kvaili, jie puikiai matė, kas nutiko tiem diktatoriam, kurie neturėjo brandolinio ginklo. Pažiūrėkime į Sadamą Huseiną, pažiūrėkime į Kadafį. Jie neturėjo brandolinio ginklo, taigi jie buvo nuversti. Būtent todėl Šiaurės Korejos vadovai yra taip pasiryžę turėti ir išlaikyti brandolinį ginklą, nes būtent dėl to vadovai šios šalies mano, kad yra neliečiami ir gali uh, ir toliau savo dinastiją išlaikyti. Po 20-30 metų sukaks šimtasis, e, šimt bus šimtoji sukaktis e, Kim Jong e, dinastijos valdymo. Ir ta dinastija stengiasi atsikratyti bet kokių problemų ar iššūkių jų nedomina ekonominis vystimasis ar žmonių gerovė, nes jeigu tai būtų, tai ko gero jie seniai būtų tuo pasirūpinę. Tie, kurie nežino, gal bus šokiruoti, bet pasakysiu, kad pagal BVP iki 74 metų Šiaurės Koreja buvo labiau išsivyščiusi ir jos BVP buvo didesnis už Pietų Korejos BVP. Daugybė, daugybėje sričių tarptautinė bendruomenė bandė įtraukti e, Šiaurės Koreją į ekonominį bendradarbiavimą. E, į ekonomikos plėtros programas, bet tai jų nedomina, nes tiesiog geresnė ekonominė situacija reiškia pavojų režimui. Taigi siek, jie siekia atsikratyti ir tiesioginių, ir netiesioginių iššūkių, problemų. Ir būtent dėl to yra praktiškai baisiausiai žmogaus teisų pažeidimai šioje šalyje atliekami. Jungtinės tautos, kaip kad prieš mane kalbėjo, tai minėjo ne kartą, patvirtino rezoliuciją 2003 metais, nuo 2004 metais buvo specialusis pranešėjas Šiaurės Korejos žmogaus teisų klausimais paskirtais. 2005 metais Generalinė asamblėje rezoliuciją e, patvirtino. Na ir tikriausiai žinote, kad prieš dviejus metus E, Šiaurės Korejos klausimas buvo į saugumo tarybos saugumo darbo tvarkį įtrauktas. Taigi jungtinės tautos pastaruoju metu labai aktyviai e, dirba su Šiaurės Korejos žmogaus teisų klausimais. Ir turiu pasakyti, kad COI pranešimas e, tikrai padarė didelių pokyčių, įnešė didelių pokyčių. Nes tikrai matome, kad jungtinės tautos dirba su žmogaus teisėmis aktyviai. Ir manau, kad šios pastangos turi būti ir toliau dedamos, be jokios abejonės. Yra keliamas sankcijų veiksmingumo klausimas, galbūt jos yra ir neveiksmingos, nes tiesiog jiems yra daromas per didelis spaudimas, Šiaurės Koreja yra įstumiama atgal į kampą. Aš manau, kad reikia šiek tiek uh, kitaip tai pasižiūrėti, ne sankcijomis, o jeigu bandyti bendradarbiauti. Nes sankcijos buvo dešimtmečius jau taikomos ir jos nesuveikė. Taigi, toliau daromas spaudimas Šiaurės Korejai. Kodėlgi? Ogi todėl, kad pirmą kartą Šiaurės Koreja pagaliau parodė ženklų, kad jiems e, ši situacija nėra labai maloni. Štai tarkime, penkios yra jungtinių tautų rezoliucijos generalinės asamblėjos dėl brandolinių e, bandymų e, išleistos. Tačiau Šiaurės Korejai tai nerūpi. Visiškai. Tačiau kai kalba pasisuka apie žmogaus teisų pažeidimus ir kai tik tai yra paminimas, e, paminima galimybė Šiaurės Korejos lyderius patraukti į tarptautinio baudžiamo tribunolo bylą, tai iš karto yra jaučiamas atsakas iš Šiaurės Korejos. Taigi manau, kad turime ir toliau tą spaudimą, bet būtent tokį spaudimą taikyti. Prisiminkime Pietų Afriką ir apartheidą. 94 metais iš dangaus niekas nenukrito ir situacija nepasikeitė. Kai apartheidas buvo panaikintas ir kai Mandela buvo išrinktas. Ne, e, nes taigi viskas pasikeitė. Tai buvo ilgų metų tartautinio spaudimo rezultatas. Štai pavyzdžiui, devintajame dešimtmetyje prisimenu e, tokių e, tartautinių bendrovių kaip Nestlé veiklą e, universitetuose Pietų Afrikos. Štai pavyzdžiui, Pietų Afrikos sporto komandos, kriketo, regbio komandos negalėjo dalyvauti e, tartautinėse varžybose. Na, o Šiaurės Korejos e, tai tokios sankcijos neliečia, nes Šiaurės Korejos sportininkai yra e, tikrai mielai ir atviromis rankomis laukiami e, tartautinėse sporto varžybose. Aš manau, kad tai yra netinkamas signalas šitaip siunčiamas Šiaurės Korejai. Pone Silvija Katelini apie tai kalbėjo ir šiek tiek daktarė Birkova užsiminė apie tai, kokių žingsnių, kokių veiksmų galima būtų imtis siekiant atskaitomumo. Taip, geriausias dalykas būtų, e, jeigu saugumo taryboje jungtinių tautų būtų konkrečiai kalbama apie uh, atsakomybę prieš tartautinį baudžiamąjį tribunolą. Tačiau netrodo, kad Kinija ar Rusija artimiausių metų būtų linkusios tam pritarti. Na, Kinija gal ir būtų linkusi pritarti. Tačiau Kinija e, rungtiniauja su JAV dėl pasaulio lyderio vaidmens. Na, 2005 metais kai Darfūras buvo paminėtas tartautinio baudžiamo tribunolo ir kai Libija buvo paminėta. Tiksliau, Libijos nusikaltimai buvo įtraukti į darbo tvarkę. Tai tikrai e, Kinija pažangos padarė. Taigi, jeigu dabar situacija pasikeistų, jeigu būtų penktas penkti, šešti, še, penktas, šeštas bandymas e, brandolinio ginklo atliktas Šiaurės Korejo, kažin ar Kinija ir toliau tylėtų. Be to, jeigu jau Kinai nori pasaulio lyderystės imtis, tai negalima e, taip elgtis. Kinija e, turi kaip soft power, ta švelnioji jėga pasirodyti, turi žmogaus teisės už visuotinai primtas vertybės pasisakyti. Taigi Kinija turi pakeisti savo poziciją dėl šio klausimo. Jeigu nori tapti tikru lyderiu, pasauliniu lyderiu. Ir aš manau, kad ES ir toliau dės visas pastangas siekdama pervilioti e, Kiniją į tinkamą stovyklą, į savo stovyklą. Tartautinis baudžiamasis tribunolas ICC gali veikti tik tai šalyse, kuriuose veikia Romos e, statutas, galioja tiksliau Romos statutas. Ir štai yra tokių šalių e, Šiaurės Korejos piliečių, kurie dirba, e, tiksliau, yra tokių šalių, kur dirba Šiaurės Korejos piliečiai, bet jie nedirba tokiamis pačiamis e, sąlygomis kaip vietos darbuotojai. Paimkime Lenkijos pavyzdį. Atsiprašau, Čekijos pavyzdį, sako kalbėtojas. Yra tikriausiai E, pietų, tiksliau Šiaurės Korejos darbuotojų toje šalyje. Maltoje taipogi jų yra. Ir galbūt net ir kitur jų yra. Na ir štai pavyzdžiui, e, Maltoje be užsidaranti e, kinų gamikla įdarbina Šiaurės Korejos piliečius. Taigi ES turi labai uh, atidžiai ir griežtai pažiūrėti, ar jos šalise nėra pažeidžiamos darbuotojų teisės. Ir jeigu taip yra, galima tada tokius atvejus perduoti ICC, tarptautiniam baudžiamajam tribunolui. Na, o tada jau ICC gali pradėti tyrimą. Taigi, general... saugumo tarybos e, dokumentai nėra vienintelis pagrindas, kurio gali veikti ICC. Jeigu saugumo taryba nesėima veiksmų, kai egzistuoja grėsmė tartautiniai taikai, ir čia tikrai, manau, galime pasiginčyti dėl to, ar Šiaurės Koreja nėra grėsmė tarptautiniai taikai. Tai, manau, tokiu atveju generalinė asamblėja gali taikos, rezoliuciją dėl taikos priimti. Tarptautinė jurisdikcija yra kita galimybė. Na, be jokios abejonės šalis netaip jau dažnai to griebėsi. Ko gero vienas iš žymiausių atvejų būtų e, Ispanijos teismas nuteisęs um, Čilės diktatorių Pinochetą. Aš manau, kad Belgija taipogi yra patvirtinusi universalios um, jurisdikcijos um, įstatymus, kai buvo nuteisti hutai, teisiami tiksliau hutai iš Ruandos. Taigi yra įmanoma sankcijas pritaikyti. Na, man nėra skirta daug laiko, todėl pernelyg į mechanizmų e, detalės, detalius aspektus nesileisiu, bet tik tai noriu pasakyti, kad yra būdų tų mechanizmų, kaip pažaboti Šiaurės Koreją. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad dabar nelaikas kalbėti apie tai, ar yra e, daromi nusikaltimai žmoniškumui ar ne Šiaurės Korejoje. Mes neturime šiuo metu e, tos prabangos, to laiko ieškoti įrodymų. Aš manau, kad yra pakankamai šimtai tūkstančiai liudininkų, įrodymų tų yra. Taigi ne, ne dabar laikas yra diskutuoti apie tai, ar tai vyksta ar ne, ar mes turime pakankamai ar ne įrodymų. Aš manau, kad dabar yra laikas kalbėti apie tai, ką mes dabar apie tai darysime, kur yra atskaitomumo priemonės, kur yra e, teisingumo vykdymo priemonės. Mes neturime laiko, negalime laukti 10-15 metų. Juk kiekvieną minutę Šiaurės Korejos žmonės, kaliniai kovoja už savo teisės, už išgyvenimą, už gyvybę. Ir galbūt po penkių ar dešimties metų ta situacija bus visiškai kitokia. Aš nemanau, kad tų žmonių e, situacija darbo stovyklose ir kalėjimuose pagerės. Aš manau, kad Šiaurės Korejos situacija yra e, testas, išbandymas ES, Pietų Korejos Respublikai ir apskritai visai tarptautiniai bendruomeniai. Visą 20 amžių mes smarkiai kovojame prieš tokius nusikalt, nusikaltimus. Ir manau, kad tai yra pats didžiausias išbandymas dabar mums tą situaciją Šiaurės Korejoje. Kaipgi mes 21-ame amžiuje tvarkysime su tokia situacija? Dėkuoju uždėmesi. Thank you. Thank you uh, Labai ačiū profesoriui Lee. Dėkuoju už jūsų tokį dramatišką pasakojimą apie žmogaus teisų pažeidimus ir e, kokie iššūkiai kyla, norint patraukti atsakingus asmenys baudžiamąją atsakomybę. Na ir galiausiai aš norėčiau suteikti žodį ponui Julian Wilson. Jis yra Japonijos, Kore, Korejos, Australijos ir Zelandijos skyriaus vadovas, tai yra išorės veiksmų tarnybos skyrius. Ir jis papasakos apie tai, kokias pastangas deda Europos Sąjunga e, siekdama išspręsti su Šiaurės Koreja kylančius iššūkius, kokį poveikį tai turi ES politikai ir kokios yra ateities perspektyvos. Prašom, žodis ponui Julian Wilson. Uh, Labai ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi galėdamas į Jūs kreiptis, labai džiaugiuosi, kad atvyko ir Pietų Korejos ambasadorius žmogaus teisėms. Iš tikrųjų labai svarbu, kad e, būtų e, sprendžiamos šios problemos su Šiaurės Koreja e, pirmininkas priminė, kad reikia vadovautis konstruktyvę poziciją Ir aišku, daug kas priklausys nuo to, kokiu veiksmu imsis pati Šiaurės Koreja. Mes ir toliau turime daryti spaudimą Šiaurės Korejai e, dėl e, daromų žmogaus teisų pažeidimų ir dabar ir anksčiau. Jungtinių tautų rezoliucija rodo, kad e, tarptautinė bendruomenė vis labiau domisi šią problemą ir mes irgi turime nenulzdami daryti spaudimą Šiaurės Korejai. Taigi, būtina daryti spaudimą Šiaurės Korejai tam, kad ji suprastų, jog e, Šiaurės Koreja irgi turėtų su mumis bendradarbiauti. Na, šiuo metu, e, aišku, tai dar nevyksta. Ir yra e, būtina daryti spaudimą ir dėl atsisakymo naudoti masinio naikinimo ginklus. Uh, ir e, dėl žmogaus teisų pažeidimų Šiaurės Korejoje. Jau daugiau kaip dešimt metų ES su Japonija nuolat teikia e, rezoliucijas jungtinėse tautose Ženevoje. E, formuojasi koalicija prieš Šiaurės Koreją ir kiekvieną kartą rezoliu tokios rezoliucijos yra patvirtinamos balsų daugumą. Ir kaip kad e, sakė e, e, kiti kalbėtojai Šiaurės Korejai, tai reaguoja. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjui um, žmogaus teisų Šiaurės Koreja klausimą. Nuo tada, kai pradėjo veikti tyrimų komisija jungtinėse tautose, mes nepastebėjome, kad padėtis pagerėtų ir toliau pažeidinėjama žmogaus teisės Šiaurės Korejoje. Taigi mes turime ir toliau daryti spaudimą, ne vien tik tais per jungtinių tautų metinį pranešimą ir ne tik per, per jungtinių tautų vyriausiai galiotinį, bet taip pat turime daryti spaudimą. Uh, E, dėl to, kad pažeidinėjimai apie žmogaus teisės būtų, dėl žmogaus teisės pažeidinėjimai būtų perdodami tarptautiniam baudžiamajam tribunolui ICC. Mes politinį dialogą buvome surengę praeisiais metais ir tuomet mes iškėlėme žmogaus teisų klausimą kaip pagrindinį klausimą. Vis dėlto šiais metais panašus dialogas nevyks ir uh, Galiu patvirtinti, kad šiais metais e, dėl akivaizdžių priežasčių nevyks ir e, politinis dialogas žmogaus teisų klausimais. Kai e, mes paskutinį kartą bandėme Šiaurės Koreją įtraukti į ataskaitos apie padėtį šioje šalyje rengimą, tai mums tai nepavyko. Na ir mes pagalvojame, kad reikėtų Mes e, tokių veiksmų ėmėmės dar prieš e, brandolinius bandymus Šiaurės Korejoje. 2014 metais e, Junktinės tautose buvo patvirtinta nemažai rezoliucijų. Reikia siekti e, dialogo ir galima būtų teikti ir techninę paramą Šiaurės Korejai, jeigu ji būtų pasirengusi e, gerinti padėtį, bet bijau, kad šiuo metu taip nėra, taigi mes neketiname e, užtikrinti glaudesnio bendradarbiavimo su šia šalimi. Mes, imdamiesi sankcijų, visą laiką vengiame pakengti gyventojams. Ir čia galėčiau paminėti humanitarinę pagalbą. E, Junktinių tautų tyrimų komisija taip pat e, e, rekomendavo teikti humanitarinę pagalbą. Aš nelabai optimistiškai nusiteikęs, kad artimiausių metų Šiaurės Koreja sumažės žmogaus teisų pažeidimo. Bet vis daugiau šalių bando daryti spaudimą Šiaurės Korejai tam, kad jis suktų kitą, kitų kelių. Ir galbūt iš tikrųjų e, mes čia turėtume būti dar aktyvisni. Norėčiau paminėti, kad neseniai Kinija pritarė e, jungtinių tautų siūlomam priemonių paketui. Tai yra puikia galimybė glaudžiau bendradarbiauti su Kinija, e, siekiant, kad būtų kovojama su Šiaurės Korejoje daromai žmogaus teisų pažeidimais. Labai pritariu tam, ką pasakė anksčiau e, kalbėjęs kolega. Iš tikrųjų labai svarbu Kiniją įtraukti į šį procesą. Na ir tikrai norėčiau, kad bendradarbiavimas su Kinėje tęstusi. Na ir galiausiai noriu pasakyti, tarti keletą žodžių apie sankcijas. Uh, tos sankcijos turi būti taikomos nuolat ir e, tai turi duoti aišku signalą Šiaurės Korejai, kad ji neturi kito pasirinkimo, tik e, kad pasukti kitų kelių ir e, nustoti pažeidinėti žmogaus teisės. Ir pirmininkė, dar noriu pasakyti, kad šiais metais buvo primtas sprendimas Prieš tai vyko um, diskusijos su valstybėmis narėmis. Negaliu Jums pateikti daugiau detalių apie tas diskusijas, nes diskusijos buvo konfidencialios, bet valstybės narės irgi dirba šioje srityje savo kompetencijų ribose. Taigi ne visą informaciją Jums galiu atskleisti. Vis dėlto paminėsiu vieną dalyką. E, iš tikrųjų, valstybės narės e, problemas su Šiaurės Korea irgi nori spręsti. ES valstybės narės stengiasi, kad problemos dar labiau nepaštrėtų. Anksčiau kalbėję e, kolegos sakė, kad e, jeigu imsimės griežtesnių priemonių, Šiaurės Korea gali panaudoti brandolinį ginklą. Uh, Problema dabar yra identifikuota ir ieškoma e, individualių sprendimų įvairiose valstybėse narėse. Tie sprendimai turi atitikti valstybių padėti ir užtikrinti, kad problemas bus sprendžiamas ir kad jos ateitie dar labiau neauks. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponai Julian. Na, o dabar atėjo laikas nariams. Gal kažkas norėtų pasisakyti. Visų pirma, panas Kristian Preda, EPP e, frakcijos narys ir tevinainis iš Rumunijos. Uh, en effet, uh, je voudrais Dėkoju pirmininkė. Iš tiesų, esu be galo laimingas, kad šiandien vyksta šis e, darbo grupės posėdis, jo labiau, kad lygiai prieš metus bandžiau įtikinti savo kolegas, kad e, Sakarovo premiją reikia skirti Vien Tiriun, kuris yra didelis kovotojas už korejiečių žmonių teises. Deja, tai nepavykto, nepavyko padaryti, nepavyko įtikinti kolegų, kad už jį balsuotų. Labai gaila, nes jeigu pažiūrėsime į Sakarovo premijos istoriją, tai pamatysime, kad niekada neteko ta premija tokiam žmogui, kuris kovoja už Korejos, Šiaurės Korejos žmonių teises. Vis tik tais reikia pripažinti, kad e, ten e, vyrauja e, nusikalstamas totalitarizmas, katar, totalitarizmas, kuris metai iš metų didina žmonių badą, savanorišką vergystę už tai, kad kitokios išeities toje šalyje nėra. Deja, taip pat turėjome anuliuoti mano frakcijos pateiktą pasiūlymą šiais metais nusiųsti, nuvažiuoti į Šiaurės Koreją ir paremti tuos žmonės, kurie Šiaurės Korejoje kovoja už žmogaus teises. Beje, tokiomis sąlygomis kai e, jaučiamas nostalgiškas komunizmas ne tik Europoje, bet ir parlamente. Labai gaila, kad posėdėje jie nedalyvauja. Man būtų labai įdomu išgirsti, kaip jie įsivaizduoja šį komunistinį režimą, kuris visiškai neatsakingas, kuris yra, kuriam yra vadovaujama tokio lyderio, kuris rizikuoja sukelti karą, netgi to pats nenorėdamas, kadangi jo sprendimai baisiai neracionalūs ir tokiu būdu gali bet kas įvykti vykti. Taigi Kinijai tenka čia ypatinga atsakomybė ir aš norėčiau pasakyti, kad Kinijos atsakomybė, kai buvo pasakyta paskutinėje rezoliucijoje, kurią patvirtinome sausi, yra labai didžiulė. Šiaurės korejiečiai yra kinų režimo aukos. Tuo tarpu Kinai yra to komercinio Europos totalitarizmo, kuris kilęs dėl komercinių priežasčių, saukos. Taigi, jeigu Kinai sutiktų remti Šiaurės koriečių e, lyderį, tai Šiaurės Korejos likimas tuoj pat pasikeistų. Ta labai aiškiai reikėtų pasakyti, išsakant mūsų politinį poziciją už tai, kad vėlgi mūsų e, e, dokumentuose išleidžiamuose Kinijos atžvilgių yra kažkoks dviprasmiškumas. Kinijos, komunistinės Kinijos E, atstovai remia komunizmą, totalitarizmą Korejoje ir dėl to Koreja tampa kinų auka. Ačiū ponui Preda. Toliau ponas Demas Makro. Jam žodis. Dank u wel. Um, voorzitter, dank u wel uh, alle panelleden. Het is een uh, heel belangrijke, heel interessante uh, workshop. Um, uh, Ik ben het volledig. E- labai ačiū. Iš tikrųjų, įvyko labai įdomus seminaras. Visiškai pritariu ponui Ly, kad nebegalime daugiau švaistyti laiko. Iš tikrųjų, turime pripažinti, kad egzistuoja didžiulės problemas dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų. Turime žinoti, kiek prasta yra ta situacija kaip baisiai yra pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės šioje komunistinėje diktatūroje. Na ir ko gero didžiausia problema yra ta, kad Šiaurės Koreja yra labiausiai uždara pasaulio šalis. Ir neįmanoma niekaip įtakoti režimo, šalis labai užsidariusi. E, turime labai nedaug tiesioginės informacijos, bet iš pranešimų žinome, kas toje šalyje vyksta. E, Belgijoje per e, flamišką televiziją buvo rodoma programa, kaip žurnalistas vyko į Šiaurės Koreją ir Šiam žurnalistui e, prireikė trejų metų, kol gavo vizą, leidimą vykti į šalį. Aš tą programą pasižiūrėjau ir galiu pasakyti, kad tikrai susidaro labai uždaros šalies įvaizdis. Ir aišku, tokia šalyje neįmanoma laisvai keliauti kaip turistui, jeigu iš viso tai galima pavadinti turizmu, nes privalomai visus lydi gydas. Mm. Taigi, e, šiam, šiam žurnalistui pavyko pamatyti tik tai, ką norėjo parodyti Šiaurės Koreja. Jis vežėsi šimtą klausimų, grįžo atgal su keliais šimtais klausimų apie šią šalį. Ir iš tikrųjų tai e, liūdė, kad šalis be galo užsidariusi. Mes girdėjome, kad Šiaurės Koreja anksčiau dirbo su Junktinių tautų saugumo taryba, dabar jau nebe. Kokių praktinių pasiekmių tai turi? Ar galima palyginti padėti anksčiau ir dabar? Junktinių tautų saugumo taryba juk vienbalsiai pasisakė dėl naujų sankcijų Šiaurės Korejai Iš spaudos sužinau, kad tai yra pačios griežčiausios sankcijos prieš šią šalį, kurios buvo patvirtintos per pastarosius 20 metų. Kokį poveikį tos sankcijos turės gyventojams ir kokį poveikį režimui? Gal galite pakomentuoti, koks būtų konkretus poveikis tų sankcijų? Europos Sąjunga Ar jį planuoja imtis kažkokių tai papildomų sankcijų arba priemonių prieš Šiaurės Koreją? Ką ketina daryti pati Europos Sąjunga? Nuskambėjo optimistiškų gaidelių dėl Kinijos, kad Kinija čia gali prisimti svarbu vaidmenį. Bet uh, E, iš Šiaurės Korejos pabėgę žmonės į Kiniją, dažnai iš Kinijos yra išsiunčiami atgal į Šiaurės Koreją. Ar galite tai pakomentuoti, kodėl taip vyksta? Toliau e, Šiaurės Korejos piliečiai, dirbantis užsienyje, taip pat ir ES valstybėse narėse. Aš skaičiau, kad e, šimtai tūkstančiai šiaurės korejiečių dirba Katare. Ypač e, turint omeny tai, kad e, ši šalis ruošiasi futbolo čempionatui, kuris vyks 2020 metais. E, žmonės Katare dirba nežmoniškomis sąlygomis, kai kurie iš viso net nebegauna atlyginimo. Tai yra tiesiog valstybinė vergovė, kuri vyksta Katare. Ir mums, tarptautiniai bendruomeniai, dėl to irgi tenka atsakomybė. Katare vyksta tikras cirkas. ir viskas daroma futbolo tikslais. Mums visiems čia turėtų tekti atsakomybė. Gal mes žinome kažką dar konkrečiau apie padėtį Katare susijusią su Šiaurės Korejos piliečiais. Labai ačiū. Toliau ponas Užtrevičius. Prašom. Thank you, Chair. <clears throat> Recently the Economist... Dėkuoju visai neseniai. Ekonomistų žurnalas išspausdino įdomus straipsnį apie Šiaurės Koreją. Jame buvo sakoma tokia išvada. Ko gero, mes nepakankamai gerai įvertiname, kiek Šiaurės Korejos e, vadovai yra racionalūs. Jie savo politiką remia, tiksliau, ta politika remiasi labai gerai suplanuotų ir suplanuotų planų, kuriame yra prognozuojama reakcija iš vakarų. Taigi, manau, kad bandyti gal reikėtų taip pabandyti įsisavinti ir suprasti pirmiausia. Na, bendrai paėmus aš sutinku su tuo, tačiau kaip jūs dabar paaiškintumėte tai, kad net jeigu ir yra ekonominės sankcijos taikomos Šiaurės Korejos ekonomikai, net jeigu Šiaurės Korejos ekonomika labai prastoje situacijoje. Kažkaip vis tiek apeinamos mūsų sankcijos. Tai dabar mano klausimas būtų toks kaip ES ir kitos šalis e, taikančios e, ekonominės e, ir prekybos sankcijas gali būti, gali pasiekti savo rezultatų. Kaip tos sankcijos gali būti veiksmingos? Kaip galima būtų pasiekti to, kad šiaurės Koreja elgtųsi taip, kaip mes iš jos tikimės. Jeigu nepavyks to padaryti, tai bus ir penktas, ir šeštas e, brandolinių ginklų bandymai ir tai bus pavojus ne tik tai regionui, bet apskritai pasauliniai pusiausvirai. Nepaisant, kad dabar tie veiksmai yra paskaičiuoti E, ir mūsų reakcija taipogi yra numatyta, kaip mes galime pasiekti daugiau veiksmingumo ir kokios ekonominės sankcijos turėtų būti taikomos Šiaurės Korejai. Pirmininkas, dėkoju kolegai Užtrevičiui. Na, o dabar galbūt E, gal dabar e, iš mandagumo pirmiausia pasveikinti norėčiau ambas, ambasadorių Pietų Korejos ir jo kolegas. Mėly kolegos, gerbėmėjai klausytojai taipogi, aš Prisimenu dar paskutiniuosius metus Čiaučeskų režimo Rumunijoje, 90-mečio pabaigoje Rumunijoje. Kai buvo pas, manoma, kad Čiaučeskų turėjo ir rengėsi panaudoti brandolinį ginklą. Taigi man labai pažįstama situacija, kai e, diktatorius e, bando kombinuoti brandolinio ginklo klausimus su žmogaus teisų pažeidimais. Taigi aš čia pritarčiau ambasadoriui Ly ir taipogi noriu pasakyti, kad laiko neturime, negalime laukti. Aš tik tai labai džiaugiuosi, kad ES veikia ir kad žmogaus teisų pakomitėtis taipogi yra aktyviai įsitraukęs e, į šios situacijos stebėjimą. Ir nėra abejinga e, Šiaurės Korejos žmonių kančiai. Buvo paminėta Kinija bei Rusija saugumo taryboje. Taip, neprimtina tokia yra situacija, kai labai neprimtina situacija, kai visai neseniai buvusi komunistinė šalis ir buvusi totalitarnė valstybė, buvusi Sovietų sąjunga, dabar Rusija ir toliau veikia kaip bendrininkai su tokiu nežmonišku režimu, Šiaurės Korejos režimu. Aš manau, kad Pietų Koreja, Pietų Korejos Respublika yra pagrindinis strateginis partneris ES šioje srityje. Manau, kad daugiau net negu anksčiau turėtume su juo bendradarbiauti nes būtent tik tai per pietų Koreją, tik tai jiems e, tarpininkaujant ir su jais bendradarbiaujant mes galime pasiekti rezultatų. Ir tik tai taip mes galime veiksmingai kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Tuomet totalitarinėme komunizmo, komunistų režime e, Šiaurės Korejoje. Štai pavyzdžiui, atėjo laikas ir kaip atėjo laikas e, rytų ir vakarų Vokietijos susitaikymui, taip ateis galas ir Šiaurės Korejos režimui. Aš manau, kad tai turėtų būti pagrindinis e, tarptautinės bendruomenės ir, ir apskaitai ES demokratinis tikslas. Na ir galiausiai norėčiau suteikti žodį dabar trumpai kiekvienam iš kalbėtojų e, trumpam pasisakymui. Mūsų vertėjai. Yra tokie paslaugus, kad e, e, padirbė šiek tiek ilgiau, Ir taip mes galėsime išklausyti kalbėtojų visų dar trumpai. Mr. Mr. Uh, Mrs. Birkova. Pone Birkova. Bilkova tiksliau. Ne, tada ponui Vilsonui žodis. Prašau. Ačiū užklupote mane nepasiruošusi, aš kaip tik jau buvau pasirengęs atsipalaiduoti, jei neklistu buvo pateikti keli klausimai, kuriuos aš galėčiau atsakyti pirmininkė, jeigu leisite. Taigi, visų pirma, ko gero vienas svarbiausių dalykų yra pasiteirauti, ar galima imtis dar veiksmingesnių sankcijų. Ir čia aš noriu paminėti priekybos klausimą. 11 milijardų eurų tai yra E, prekybos apimtis su Kinija ir 35 milijonai e, e, eurų. Tokia yra prekybinė apimtis tarp Šiaurės Korejos ir ES. Na, bet tai nereiškia, kad mes ir toliau negalime nieko daryti. Sankcijos turi ir politinę atspalvį, turi poveikį žmogaus teisėms. Mes jautri vertiname šį klausimą. Antra vertus, tai reiškia, kad tikrai reikia glaudžiau bendradarbiauti su Kinija ir tai jau yra mūsų darbo atvarkėje. Pirmininkas sakė, kad tai yra savaime suprantama, bet aš pasakysiu, kad iš tikrųjų Pietų Koreja visą laiką buvo pati svarbiausia mūsų strateginė partnerė. Uh, Čia paminėčiau 18 milijardų eurų, tokios yra priekybinės apimtis su Pietų Koreja, bet tai taip pat yra ir mūsų labai svarbi strateginė politinė partnerė tame regione ir mes su šia šalimi glaučiai bendradarbiaujame dabar dėl darbo klausimų. Ar įmanoma keistis informaciją apie tai, kokias yra darbo apimtis? Tiesą sakant, visi šie faktai yra. Uh, ne visai tikslus, bet mes manome, kad yra apie 50-100 tūkstančių šiaurės koriečių, kurie dirba užsienyje. Galbūt e, dėl to e, iš tikrųjų supratome, kad problema egzistuoja, ji turi būti e, sprendžiama. Kodėl šį klausimą turime spręsti su kitomis šalimis? Tik kitos šalis gali išspręsti padėti už ES ribų, bet ir mes turime įnešti savo indėlį. Pirmininkė, dėl pasikeitusios taktikos susijusios e, dialogų e, žmogaus teisų klausimais. Na, tas socialinis, dial, tas politinis dialogas su Šiaurės Koreja nekažin ką ir atnešė. Uh, Na, aš pirmininkė kalbu asmeniškai, bet man susidaro toks įspūdis, kad mūsų politikai turi aiškiau siūsti žinę. Žmogaus teisų pažeidimai e, turi ir išorinį poveikį. Ir pokyčiai e, e žmogaus teisų dialogos rytie net nešia kol kas jokių pokyčių. Mes turime siekti pokyčių bendradarbiaudami su Kinija ir kitomis šalimis tam, kad galėtumėm kažką pakeisti, bet mūsų laukia tikrai labai ilgas kelias. Ačiū pirmininkė. Prašom dabar žodis gerbiamam ambasadoriui. Porą minučių. Ačiū. Labai trumpai. Keletas trumpų pastabų, sureaguosiu patiktus klausimus. Buvo atirautasi dėl Kinijos. Ir kaip įtikinti Kiniją. Na, Kinija be abejo. Šiaurės Koreja e, laiko buferinę valstybę, palaikant kontaktus su JAV. Kaip mes galime įtikinti Kiniją, kad reikėtų siekti uh, E, Korejos suvienimo, ar kad tai nekels saugumo grėsmės Kinijai. Na, o antra, kalbant apie Korejos suvienimą, tai tikrai turėtų didžiulį teigiamą ekonominį poveikį e, šiaurės rytų e, regionui, tame regione esanč, esantiems Kinijos regionams, kurie dabar yra atsilikę nuo pakrantės regionų. Šiaurės Koreja e, turi e, sieną su Kinija. Ir um, tokios stambios įmonės kaip Hyundai ar LG tikrai galėtų investuoti. Taigi e, Kinija iš to irgi turėtų naudos ir mes turime įtikinti, kad pati Kinija turėtų naudos dėl Šiaurės ir Pietų Korejos susivienimo. Toliau dėl sankcijų. Ar nuo tų sankcijų nukentės e, vyriausybė ar paprasti žmonės? Na, Galite pasikalbėti su bet kokiu žmogumi iš Šiaurės Korejos. Aš e, su daugeliu iš jų kalbėjau. Ir visi, išskyrus vieną, sakė tą patį. Kodėl e, Pietų Koreja ar tarptautinė bendruomenė teikia tiek daug paramos režimui? E, tai padeda gyvuoti režimui ir verčia kentėti žmonės. Tai taip, mano tie žmonės, kurie gyvena toje sistemoje. Ir man atrodo, tai tikrai daug ką pasako. Dėl Kataro. Padėties Katare. Maždaug 200 e, darbuotojų iš Šiaurės Korejos jau buvo išsisti iš Kataro, bet man atrodo, kad atvyko naujų darbuotojų. Ir kaip jūs sakėte, tikrai yra gana daug darbuotojų, kurie dirba statybų sektorija. Tų darbuotojų išsiuntimas, ko gero, prisidėjo prie to, kad kiti naujai atvykę Šiaurės Korejos piliečiai dabar dirba geresnėmis sąlygomis. Jūs kalbėjote apie tikrą vergovę, privestinį darbą. Kodėl apie tai galima kalbėti? Dėl vieno faktoriaus, vieno veiksnio. Tie žmonės negauna atlyginimo. Jie dirba, bet jiems tiesiogiai nemokama. Gal sutartyje ir nurodoma, kad mokamas atlyginimas, tačiau realybėje tai nevyksta. Tas atlyginimas jiems nėra mokamas. Yeah. Thank you. Uh, yeah, I think uh, one of the... Dėkoju. Manau, kad vienas iš klausimų iškeltųjų, kuriuos mm, galėčiau atsakyti dėl Kinijos. ICC atveju sakėme, kad mes uh, pripažįstame, kad Kinija daro pažangos, ypatingai dėl to, kad pakeitė savo poziciją šiuo tartautiniu klausimu, tačiau mes negalime ignoruoti to, kad ICC, net jeigu ICC sprendimas būtų priimtas, mes turime patys savęs paklausti, ar galime atsiž... ar, ar privalome teisti už nusikalstimus iki 2002 metų, ar tik tai po jų. Tai būtent dėl to turime apsispręsti ir tai yra e, neatsiejama mūsų diskusijos dalis. Toliau dėl atsakomybės, e, apsaugos, Kinijos pažangos padarytos. Mes turime E, duomenų apie Kinijos e, sugražinimą iš Kinijos tų piliečių į Šiaurės Koreją. Tai yra nepriimtina be jokios abejonės. Mes čia esantis pilietinės visuomenės nariai, e, demokratinių valstybių gyventojai turime susėsti ir pasižiūrėti, ką galime padaryti ir kad būtų atsakomybė pritaikyta už tuos nusikaltimus. Buvo pasiūlyta padaryti kaip ir sąrašą žemėlapį tų nusikaltimų ir pasižiūrėti, koks tyrimų ar rizikos mechanizmas būtų tinkamiausias tam pritaikyti. Pirmininkas dėkoju, dabar žodis Ančia Pardo. Aš labai trumpai kalbėsiu porą dalykų, nes laiko trūksta dėl Kinijos. Uh, Pritariu tam, ką sakė ambasadorius, reikia, mes, reikia pirmiausia sustelkti į ekonominį vystimąsi. Šiaurės rytai Kinijos yra skurdesni, todėl reikia e, galbūt pirmiausia e, čia situaciją gerinti. Ir manau, kad e, kai situacija pasikeis Kinija, taipogi pasisakytų už susivienimą, bet čia JAV pozicija dėl susivienimo labai svarbi taipogi yra. Na, kaip jau ir buvo pasakyta, Kinijos įtaka diplomatinė labai ribota. 92 metais buvo pasirašytas susitarimas su Kinija tarp Šiaurės Korejos, kuriuo aiškiai buvo parodyta, kad ankstesnė privilegijuota Kinijos patarti, padėtis kaip ir nebegalioja tie privilegijuoti santykiai. Taigi Kinė ko gero žiūrės, kaip daugiausiai išlošti iš tos besikeičiančios situacijos. Dabar dėl racionalumo, ko gero sankcijos e, turi ir bus įgyvendintos, bet e, Šiaurės Korėja ir toliau brandalinius bandymus atlikinės. Ir e, dabar norėčiau prisiminti 10-metį praeito amžiaus, kai vyko, vyko pirmoji brandolinio ginklo krizė. Tada Clintonas, e, tada Madeleine Albright į Pchenjaną važiavo, 2002-aisiais vėl buvo bandymai, 2006-aisiais vėlgi, vėl partneriai važiavo ten ir dabar vėl turime tuos brandolinius e, bandymus, netgi ne vienoje vietoje ir daug e, tų raketų turime. Taigi, ko gero, tų provokacijų, atsižvelgiant į praeities tendencijas, bus daugiau ir daugiau. Dėkoju. Ačiū dabar žodis ponai Bilkovai. Labai trumpai dėl e, taikos e, rezoliucijos ir e, tri tribunolo steigimą. Aš tikrai nenorėčiau, kad ES eitų tokia linkme. E, jau daugelį metų nėra susitarimo dėl tai, kaip reikėtų interpretuoti tokias rezoliucijas, tai gali sukelti ir pavojingą precedentą. O toliau ryšys tarp jungtinių tautų ir e, Korejos žmogaus teisų srityje. Iš tikrųjų dabar padėtis, e, požiūris keičiasi. Dėl Šiaurės Korejos kalbama tik apie e, kai kurių mechanizmų naudojimą, pavyzdžiui, IPR, bet ne e, rezoliucijų. Na, viskas priklauso nuo to, kaip vertinate situaciją. Ar stiklinė vandens yra pusiau tuščia ar pusiau pilna. Labai ačiū seminaro dalyviams, ačiū uždėmesi. Baigdamas noriu pasakyti štai ką. Buvo nutrauktas dialogas e, tarp Junktinių tautų ir ES dėl Šiaurės Korejos. Na, o žmogaus teisų pakomitečiui tikrai labai svarbu, kad tas dialogas būtų atnaujintas. Kad būtų atnaujintas e, dialogas su Šiaurės Koreja, čia prašome jūsų paramos kreipiuosi į Pietų Koreją. Labai ačiū Jums visiems. Linkiu geros popietės, gerbiami ponios ir ponai.